Labadiena, ponos ir ponai, gerbėmiai kolegos. Prašyčiau visus užimti vietas. Ačiū. Prašyčiau visus susėsti, dar kartą prašo pirmininkas, ir laikytis tylos. Pirmas darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės projekto patvirtinimas ir siūlome ją patvirtinti tokią, kokia ji buvo pateikta projekte. Darbo tvarkėje yra tik vienas klausimas, kurį svarstysime. Ir jeigu niekas neprieštaraujate, tai tada laikau darbo tvarkę patvirtintą. Ir toliau siūlau iš karto pereiti prie pagrindinio mūsų klausimo. Jūs žinote, kad rugsėjo 9 dieną parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Romų padėties Europoje. Jūs žinote, kad mes tą klausimą svarstame. Dalyvaujant trims garbėjams komisijos nariams, kurio šiandieną pasikvietėme, norėčiau pakvie, e, pasveikinti poną Reding, komisijos narę Malmstrom, kurie atsakinga už vidaus reikalus ir komisijos narį Andoras, Andorą, kuris atsakingas už šimtumo klausimus. Taip pat mes pasikvietėme ir užimtumo generalinio direktorato atstovę Madame Beres kurią sveikiname atvykus pas mus. Ir norime priminti, kad pirmininkų suėga nutarė, kad mūsų komitetas bus atsakingas už rugsėjo 9 dienos parlamento rezoliucijos vykdymo tolesnę priežiūrą. Ir būtent vadovaudamėsi tokią nuostatą, mes ir pasikvietėme tris komisijos garbus narius. Norime pasveikinti taip pat ir užimtumo socialinių reikalų komiteto kolegas, kurie, kurie vadovaujantis 50 straipsnių rengia pranešimą Romo įtraukties klausimų ir noriu pasveikinti mūsų kolegę poną Jaroką. Be to, šio o, klausimų domėjomės nuolatos. Yra paskelbta keletas studijų ir malonu, kad pagrindinių žmogaus teisų direktor, fra, direktorius ponas Jeremas atvyko čia taip pat keletą iniciatyvų buvo planuota imtis. Pavyzdžiui, komisija svarstys atskirą projektą Bukarešte spalio 12-13 dienomis, taip pat aukšto lygio susitikimą Romų klausimų ketina spalio 20 dieną surenkti ir Europos taryba Strasbūrė. Taigi visi šie projektai ir planuojami susitikimai rodo, kad tema yra itin aktuali ji dar aktualesnė atsižvelgianti tai, kad kartu su Lisabono sutartimi įsigaliojo pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių hartija. Todėl šiai temai šiandieną skiriame derą dėmesį. Pirmiausiai, norėsiu suteikti žodį poniai Reding, po to komisijos nariai Volstrum, po to komisijos nariai Endorai ir tada surenksime diskusiją. Tikiu, kad labai didelis skaičius parlamento narių norės pasisakyti, todėl siūlau pasinaudoti įprastiniu metodu. Pirmiausiai suteiksime žodį koordinatoriams, tada bus pateikti į tos klausimus atsakymai, o po to, bet kurios politinės frakcijos um, nariai galės pasisakyti ir aišku, jau tada surenksime plačią diskusiją, bet norėčiau pasakyti, kad prasidėjus antrajam klausimų etapui, norinčiųjų pasisakyti sąrašas taps baigtiniu ir naujos pavardės jį nebus įrašomos, tam, kad mes galėtume sutilpti dvi su pusę valandos, kurios yra numatytos šiam posėdžiui, nes posėdį turėtume baigti 18.30. Todėl paprašysiu visų, kurie norėtų pasisakyti, mums apie tai pranešti pakankamai anksti, kad galėtume sudaryti sąrašą ir atitinkamai į paskiau uždaryti. Tikiu, kad diskusija bus gyva ir energinga. Ar jūs norėtumėte pasisakyti, klausė pirmininkas Dansparės. Taip, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš atstovauju užimtumo ir socialinių reikalų komitetų. Jo vardu noriu padėkoti komisijos nariams, kurie priemi mūsų kvietimą ir kurie sutiko mums pristatyti šias diskusijas vykusias Europos komisijoje šį rytą. Aš manau, kad Europos parlamentui labai svarbu yra E, sekti tas komisijoje vykstančias diskusijas. Socialinių reikalų ir šimtumo komitetas yra susirūpinęs dėl tos procedūros. Mūsų komitetai abu sprendžia šį Romų klausimą. Mes sieksime, kad jis būtų e, nagrinėjimas netaikant jokios diskriminacijos, kad būtų keliami uh, kovos su skurdu tarp romų klausimai ir su kovos su socialinė atskirtimi klausimai. Tai yra tos diskusijos, kurios yra labai svarbios. Mes tikimės, kad Europos komisija tar žodį šiais klausimais. Taigi tiek būtų mano komiteto vardu mūsų diskusijos pradžiai. Ačiū, ponė pirmininkė. O dabar suteiksime žodį komisijos vicepirmininkiai, komisariai poniai Reding. Prašau. You, Dėkuoju, pirmininkė. Kaip anksčiau šį mėnesį buvo paskelbta, šiandieną Europos komisija įvertino nesenus įvykius Prancūzijoje ir aptarė bendrąją Romų padėtį bei ES teisę dėl ES piliečių laisvo judėjimo. Komisijoje kalbėjau aš, Laslo Andoras, taip pat Cecilija Malmstrom. Prieme prie išvados e, kaip kolegija komisarų, kad e, žmonių teisė į laisvą judėjimą yra pagrindinis ES principas. Mes, komisija, esame sudarčių sergėtoje, todėl privalome užtikrinti, kad visos valstybės narės šį principą teisingai įgyvendintų. Antras dalykas, valstybės narės yra atsakingos ir turi teisę imtis priemonių skirtų apsaugoti viešai tvarkai ir visuomenės saugumui savo teritorijoje ir jos vis tik tai, taip darydamos, turi laikytis taisyklių, kurios išdėstos ketvirtųjų metų tai, direktyvoje dėl e, laisvo judėjimo. Taip pat valstybės narės turi vengti diskriminavimo, pirmiausia, tautybės ar etninės e, priklausomybės pagrindų. Trečias dalykas - neseni įvykiai e, Prancūzijoje mm, privertė mus keistis informaciją tarp komisijos ir Prancūzijos valdžios, tarp ES teisės aktų dėl laisvo e, žmonių dėjimo taikymo. Ir e, komisija rugsėjo 22 su komisija su Prancūzija bendravo, buvo Prancūzijos duoti patikinimai, kad Prancūzijos valdžios veiksmai nesiekia e, koncentruotis į tam tikrą tautinę mažumą, kad visi yra traktuojami vienodai, kad administracinės e, instrukcijos arba aplinkraštis, kuris buvo paskelbtas rūpjūčio 15, neatitiko ES e, reglamento ir dabar yra pakeistas kitais e, nurodymais, kitų aplinkraščių e, paskelbtų šių metų rugsėjo 13 dieną. Prancūzijos valdžia visiškai mus patikino, kad ES teisė taikoma nediskriminacinių pagrindų pagal ES sutartis ir ES pagrindinių teisų hartiją. Ketvirta. Komisija taip pat pastebėjo, kad, komis, kad Prancūzija patvirtino savo įsipareigojimą e, lojaliai ir artimai bendradarbiauti šiuo klausimu. Taigi komisija ir toliau keisys informaciją su Prancūzijos valdžia. Šiandieną Prancūzijos valdžios institucijoms išsiųstas laiškas, kuriame yra išsamus klausimai apie uh, tai, kaip praktiškai taikomi politiniai pažadai, patikinimai. Mes sakome, kad žodžiai yra vienas dalykas, tačiau mums reikia e, konkretaus, realaus įrodymo mm, apie tai, kas įvyko. Penkta. Tam, kad būtų valstybėms narėms ir piliečiams būtų e, suteikta daugiau aiškumo, labai svarbu laikytis procedūrinių ir esminių saugiklių, kurie yra įrašyti į ketvirtųjų metų direktyvą dėl laisvo judėjimo. Ir reikia, kad e, šios direktyvos nuostatos būtų teisingai perkeltos į valstybių narių teisę. Komisija e, mano, kad Prancūzija e, neperkelė šios direktyvos nuostatų į nacionalinę teisę ne tokiu būdu, kad teisės būtų veiksmingos ir skaidrios. Todėl komisija šiandieną nusprendė e, oficialiai įspėti raštiškai Prancūziją e, ir pareikalauti, kad direktyvos nuostatos būtų visiškai perkeltos į jos teisę. Ir perkelimo priemonės, taip pat tvarkaraštis, E, turi būti pateiktas iki spalio 15 dienos. Jeigu tai bus padaryta, tai mums nereikės imtis jokių priemonių. Jeigu nebus to padaryta, tuomet vėl bus išsiųstas oficialus perspėjimas. E, su spalio mėnesio priemonių paketu dėl pažydimo procedūros. Tuo pačiu metu komisija analizuoja situaciją visose kitose valstybėse narėse ir žiūri, kaip taikoma laisvo asmenų judėjimo direktyva, norėdama įvertinti, ar nereikėtų pradėti pažydimo procedūros kitais atvejais. Tačiau šiandieną apie kitus atvejus nekalbėjome, kalbėjome tik tai apie Prancūziją. Svarstysime kitus atvejus toliau, klaustantis įvykiams ir, jeigu reikės, vėliau e, taip pat e, nusiųsime informaciją apie galimą pažydimo procedūrą kitoms valstybėms narėms. Dėl pagrindinio klausimo Romų padėties. Komisija dar kartą pakartojo, kad matome, jog egzistuoja e, socialinis ir ekonominis iššūkis. Ir visų valstybių narių pareiga yra veikti. Komisija paskelbė balandžio 7 komunikatą šiuo klausimu. Ir išvardyta ten yra nemažai svarbių priemonių, kurių reikia imtis nacionaliniu ir ES mastu, kad būtų galima, kaip grei, galima greičiau pagerinti Romų padėtį dir, e, mes e, e, rugsėjo 7-ąją komisija įkūrė specialią Romų platformą ir darbo grupę, kurios yra tikslas išanalizuoti, kokios egzistuoja galimybės finansuoti Romų traukties klausimą nacionalinį Europos Sąjungos mastu ir taip pat kitais metais ketinama paskelbti integracijos strategijos bendrąją sistemą. E, ši strategija bus pagrįsta ataskaita, kurią paskelbs minėtoji speciali grupė e, bus kalbama apie europinį finansavimą, taip pat apie tai, kaip veiksmingiau panaudoti ES lėšas, kovojant su Romų E, įtrauktimi, dabar, socialinė įtrauktimi, atskirtimi e, dabartin, pagal dabartinę ir kitą e, daugiametę finansavimo programą. Šis klausimas yra įvairialypis. Egzistuoja daug problemų, su kuriomis susiduria Romų mažuma. Jos bus sprendžiamos pagal komunikatą pakto dėl Romų įtraukties principus ir sieksime įtraukti visus suinteresuotus asmenys. Be to, mūsų pagrindiniai pasiūlymai sieks įdėkti veiksmingą stebėsienos sistemą, taip pat paramos sistemą nacionaliniams ir Europos pastangoms Romų integravimo klausimais. Šiuo tikslu ir pagal Europos 2020 strategijos uh, principus komisija e, paragins į nacionalinės strategijas taip pat įrašyti Romų įtraukties klausimus. Tai galėtų atsispindėti nacionalinėse reformų programuose bus paskelbta greitai pagrindinė iniciatyva kovos su skurdu srityje, taip pat integruota sistema e, veiksmams, e, kurie paremtų horizontalius prioritetus. Tarp jų bus e, Romų integracija ir komisija taip pat pasiūlys valstybėms narėms labai aiškiai ir ambicingai pasisakyti už Romų integraciją įtraukti e, rengiant priemonės pagal Europą 2020 strategiją. Komisija glaudžiai bendradarbiaus su visomis valstybėmis narėmis, rengdama e, sistemą ir pagrindinių teisių agentūra taip pat prisidės prie šių pastangų. Komisija e, atsiskaitys apie padarytą pažangą Europos parlamentui ir vadovų tarybai ir tai įvyks iki kitų metų vasaros. Dėkuoju. Vicepirmininkė, dabar komisijos narė Malmstrom. Uh, Chairman, Chair, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, didelė garbė šiandien čia būti, aš esu atsakinga už saugumo reikalus ir norėčiau pasakyti, kad saugumo sistema tikrai veikia, nes į parlamentą patekti buvo labai sunku, buvo labai daug policijos laukia, tačiau galiausiai pavyko čia ateiti, štai dalyvauju posėdėje, galima pamanyti, kad susimobilizavo visa Belgija. Ir tikrai labai sunku buvo policininkams išaiškinti, kodėl man būtinai reikėjo į parlamentą. Na štai. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek e, pateikti mano požiūrio. Puiku, kad Europos parlamentas įsitraukė į Romų klausimą nagrinėjimą taip plačiai ir tai, ko gero, suteiks garantijų, kad tas klausimas bus e, nagrinėjimas taip, kad jis apims ilgalaikius įsipareigojimus ir kad bus atspindėta Europos piliečių, ES piliečių pozicija. Manau, kad Puiku, kad yra kovojama su diskriminacija, siekiama išsaugoti piliečių teisės, jos yra mūsų visuomenėse svarbiausias dalykas, nes Europoje ksenofobija vietos nėra. Mes suprantama, be tų visų e, juridinių dalykų turime visą eilę politinių priemonių, kurios gali padėti kovoti su diskriminacija ir ksenofobija. E, valstybės narės gali sulaukti E, ekonominės paramos iš struktūrinių fondų ir iš ES integracijos fondų. Na, nors šitos priemonės yra šiek tiek ribotos, bet prie to dar grįšime. Integracijos, uh, už integracijos fondą esu atsakinga ir aš, nes integracija ir socialinė politika yra esminiai dalykai ES tas lėšas galima panaudoti e, tada, kai tenka padėti trečiosioms valstybėms. Aš žinau, kad, Europ, kad ES gyvena daug romų, tačiau neturi tų šalių pilietybės. Jie yra trečiųjų šalių piliečiai. Dažnai jie neturi visai jokios šalies pilietybės. Taigi romams galima taikyti būtent šią integracijos politiką. Ši politika remiasi lygiomis teisėmis, galimybėmis, atsakomybė visiems tiems, kurie gyvena vienos ar kitos valstybės narės teritorijoje. Nes integracija yra dviejų krypčių judėjimas. Svarbu, kad atsirastų tam tikra sąveika tarp priimančių šalių ir migrantų. Atsakomybė tenka dalintis tarp vyriausybių ir gyventojų. Ir šie klausimai turi būti sprendžiami visais lygiais. Integri... Integracija, aišku, pirmiausia turi vykti vietos lygmenių. Tai veiksmai yra efektyviausi. Vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos žino, kokia yra aplinka ir ką galima geriausiai padaryti integracijos labui. Tačiau čia tebe lieka daug veiksmų laisvės derinti einantis geriausią praktiką ir ieškant bendrų metodų ir dalyjantis bendrais rodikliais. Romų e, integracija, kai ir tačių šalių piliečiai gali būti remiama būtent iš šios lėšos 20. 125 milijonai eurų buvo skirti jau šitiems, šitoms programoms. Socialinis, ekonominis, kultūrinis, religinis E, aspektai visi yra priimami domėn, e, siekiant palengvinti Romų integraciją į Europos šalių visuomenės. Romai, kai yra trečių šalių piliečiai, e, kartais kreipiasi prašydami prieglopščio procedūros taikymų ir tuomet jiems galima teikinti, teikti paramą iš prieglopščio fondo. Tuo fondo lėšų siekia 328 milijonus eurų. Taip pat Romams Galima taikyti ir, kaip jau sakiau, ir integracijos form, e, fondo lėšas, tais atvejais, kai Roma yra be pilietybės. E, valstybės narės e, iš dalies atsako šio fondo lėšas, fondai nėra skiriami atsižvelgiant tik į etninį pagrindą. Tiesiog yra daromas skirtumas tarp ES piliečių ir ne ES piliečių. Ir mums yra kol kas neįmanoma jums pateikti daugiau informacijos apie specifinės priemonės taikomas Romams, kol kas tai nebuvo būtina rengiant daugiametes programas. Kaip sakė komisijos vicepirmininkė ponė Reding, vyksta diskusijos. Žinote, kad Europos komisija E, sudarė darbo grupę Romų klausimams spręsti ir kad praėjusią savaitę vyko tos grupės posėdis. Darbo grupės tikslas artimiausių metų bus įvertinti, kokius fondus turi valstybės narės, kas buvo panaudota, kas buvo sėkmingai padaryta, ką galima padaryti geriau ir iki metų pabaigos bus atliktas tas pirminis įvertinimas. O paskui mes, aišku, rengime klausimyną tam, kad galėtume surinkti iš valstybių narių mums reikalingą ir tinkamą informaciją. Tikiuosi, kad uh, projektus pasiūlys valstybės narės, taikomus Romams ir manau, kad gavę klausimyną mes galėsime Europos parlamentui pateikti konkretesnės statistikos. Taip pat norėčiau pridurti dar vieną dalyką prieš baigdamą pasisakymą. Kitais metais Europos komisija pateiks komunikatą dėl trečiųjų šalių piliečių integracijos. Uh, bus numatyti atskiri moduliai ir rodikliai, kurių tikslas bus paremti integracijos procesą. Ir pavyzdžiui, bus numatyti kalbos kursai, e, bus numatytos kitos priemonės susijusios su aktyviu imigrantų gyvenimu vietos bendruomenės gyvenime. Taigi mes galime nuveikti labai daug, e, kalbėdami apie trečių šalių piliečius. Na, e, tiek siekia mano atsakomybės stritis, na ir kolega Andru galės pateikti daugiau informacijos, daugiau skaičių ir galės smulkiau panalizuoti padėtį. Man džiugu šiandien buvo dalyvauti posėdėje, galėti kalbėti čia jums ir puiku, kad Europos parlamentas parodė sudomėjimą šiuo klausimu. Manau, kad galėsime vystyti ilgalaikį bendradarbiavimą šiuo klausimu, spręsdami, kaip geriau pagerinti padėtį tiems milijonams ES piliečių. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Maltram, toliau žodis komisijos nariui Andru. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš daugiausia dėmesio savo pranešime skirsiu socialiniai įtraukčiai ir šio darbo finansavimui. Bet iš tiesų, pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes visi turime veikti vadovaudamės į tomis pamatinėmis vertybėmis, kurių pagrindų buvo sukurta Europos Sąjungą. Ir mes atsakingi už kiekvienas, už savo sritį turime stengtis, kad problemų sprendimas toje srityje prisidėtų prie Romų socialinės ir kitokios integracijos. Manau, kad um, atsakomybė už Romų likimą priklauso mums visiems. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad visos susijusios pusės yra prisėmusios įsipareigojimų ir jos turi vykdyti. Turiu galvoje ne tik Europos komisiją, bet taip pat regionę, vietos savivaldą, tarptautinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas ir taip toliau. Taip pat noriu pažymėti, kad komisija jau seniai aktyviai veikia Romų įtraukties darbo srityje, ne tik kurdama ir formuodama atitinkamą politiką, kuri iš esmės išdėstyta balandžio 7 dienos komunikate. Ta komunikatą jau minėjo komisijos pirmininko pavaduotoja ponė Reding ir ponė Malstrom. Taigi komunikate išdėstytas strateginis požiūris į Romų integravimą Europoje. Taip pat nustatyti strateginiai tikslai komisijai ir valstybėms narėms įvairiose sritise, kad būtų pasiektas Romų integracijos tikslas. Faktiškai su Romų bendruomenėmis yra susijusios įvairios problemos ir aš e, dirbdamas vadovaujusi tuo dešimčia principų, kurie išdėstyti komunikate tam, kad būtų galima sumažinti ir panaikinti Romų atskirtį. Visiškai akivaizdu, kad komisija siekia panaudoti veiksmingas priemonas ir sukurti veiksmingą politiką. Tai reikalauja glaudesnio bendradarbiavimo ES viduje nacionalinių, regioninių vietos lygių ir taip pat geresnio tarptautinio bendradarbiavimo, jau nekalbant apie bendradarbiavimo su Romų bendruomenės stiprinimą. Komisija skatina ir padeda valstybėms narėms visaverčiai pasinaudoti struktūrinio fondo lėšomis, remiant um, socialinę, ekonominę ir kitokią Romų įtraukti į visuomenę. Uh, Mes tokiu būdu galime paremti nacionalinas finansavimo pastangas. Labai malonu pastebėti, kad dauguma valstybių narių jau naudojasi ES lėšomis remdamos Romų integraciją. Tačiau tikrai galima dar daug daugiau padaryti ir privalu daug daugiau padaryti. Nes ne visada dėja tos lėšos yra labai efektyviai naudojamos. Ir todėl komisija pirmiausia didžiausia dėmesį skiria keletui priemonių, kurie užtikrintų lengvesnę galimybę pasinaudoti ES lėšomis. 2009 metais socialinio fondo lėšų panaudojimą reglamentuojantis reglamentas buvo iš dalies pataisytas, kad būtų supaprastinta procedūra. Taip pat buvo ERDF fondo reglamentas pertvarkytas ir lėšos iš šio fondo dabar gali būti nukreiptos kaimo vietovių plėtra, kuriuose dažnai ir gyvena Romų bendruomenės. Taigi, fondų lėšos gali būti panaudojamos Romų bendruomenių integracijai. Šio darbo rezultate prasidėjo, pavyzdžiui, Vengrijoje labai konstruktyvus dialogas tarp vietos valdžios institucijų ir Romų bendruomenės. Sukaupta teigiama patirtis ir toliau tas darbas bus tęsiamas Rumunijoje. Jis prasidės spalio viduryje ir renginyje dalyvaus daug Europos komisijos atstovai. Kitais metais panašios priemonės bus įgyvendintos Bulgarijoje ir Slovenijoje. Be to, prašant Europos parlamentui, komisija parengė bandomai projektą apriepinti Romų bendruomenių integravimą Europos lygių ir tas projektas prasidėjo gegužę. Garbus parlamento nariai. Rugsėjo 7 dieną komisija prieėmė sprendimą sukurti specialią darbo grupę Romų klausimams spręsti. Ir tai yra natūrali darbo tasa pasirodžius balandžio mėnesį komunikatui. Ši darbo grupė ypač vertins, kaip naudojamos ES lėšos Romų integravimui. Tikimės, kad pirmieji tos darbo grupės rezultatai bus aiškus jau šių metų pabaigoje. Kitų metų balandį komisija parengs naują komunikatą, kuriame bus apibendrintas ES ir nacionalinių lėšų panaudojimas Romų integracijai. Ir tai iš finansavimo atskiros lėšos bus skiriamos ir kitos finansinės perspektyvos metu. metu. Jau ponia Reding minėjo nacionalinių strategijų svarbą. Bet mes manome, kad reikia labai atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos europinės ir nacionalinės priemonės, padėti jas įgyvendinti. Ir todėl mes kreipsimės į valstybės narės, kad jos pateiktų mums savo nacionalinės Romų bendruomenių integravimo strategijas. Tikiu, kad valstybės narės parengs ambicingų tikslus, kuriuos įrašys savo nacionalinėse strategijose, be kita ko atsižvelgdamos ir į strategiją Europą 2020 metais. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad šiuo atveju turime kalbėti ne tik apie skurdo mažinimą, ne tik apie socialinę išskirt, atskirti, bet ir turime kalbėti apie Romų užimtumą. Tai yra visiškai nauja iniciatyva, kuri buvo iškelta. Kita vertus, yra labai svarbu siekti a, pažangos mokymo srityje. Tai daug dėmesio turėtume skirti pradinio įsilavinimo įgyjimui. Ir noriu aiškiai dabar pasakyti, kad mūsų laukia sunkių sprendimų metas, bet, manau, juos įmanoma priimti ir gauti naudos, jeigu visi dirbsime sutelktai. Dėkoju komisijos nariui. Prasideda diskusijos. Dar norėjau priminti, kad te turime tik tai dvi valandas ir kaip tikėjomės, labai daug kas nori pasisakyti iš narių, e, gal 25 nariai. Taigi vienintelis būdas dirbti būtų pabandyti kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Labai prašau, kad koordinatoriai per pirmąjį etapą nekalbėtų ilgiau kaip dvi minutės, o paskui kitiems nariams skirsiu po vieną minutę per kitus klausimų etapus, kad būtų galima e, komisarams suteikti galimybę deramai atsakyti į e, svarbius klausimus. Pirmiausia, norėčiau e, pasveikinti ponę Jaroką, mūsų pranešėja ir siūlau jai pirmąjį suteikti žodį. O paskui koordinatoriai pradės pirmąjį etapą klausimų. Taigi, sakiau, ką tik tai, kad yra 25 norintis paklausti, turime griežtai laikytis laiko limito. Pone Jaroka, žodis Jums. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti komisijos sprendimu ir tikiuosi, kad jis iš tikrųjų baigs e, visus ginčius. E, valstybės narės turintis veiksmų ir pašantis sprakas, e, turime galvoti ne tik apie Prancūzijos klausimą, bet ir apie visą Europą. Prisiminkime švietimo prastesnės sąlygas, teisę į būstą. Pone Reding sakė, kad gali būti, kad Prancūzijos veiksmai reiškia diskriminavimą tam tikros trautinės grupės atžvilgių. Laukiame dabar, ką pasakys Prancūzija. Bet per pastaruosius mėnesius pamatėme, kad Romų atvejais Romai tapo tarsi aukomis įvairių institucinių kovų. Ir mes dabar laukiame atsakymo į svarbiausius klausimus, kaip pagerinti situaciją ką padaryti, mažinant baisų skurdą, nuo kurio kenčia dauguma Romų visoje Europoje. Ir turime pagalvoti, kaip ES mastu imtis atsako. Aš dar galiu pasakyti, kad e, Europos parlamente veikiančios politinės partijos yra vieningos ragindamos e, priimti, patvirtinti šešerių metų Romų strategiją, bet kol kas nieko neįvyko. Aš esu Romų atstovė pati, esu parlamento narė pranešėja. Ir dabar tikrai džiaugiuosi girdėdama, kad visi trys komisijos nariai yra pasirengę dirbti ryštingai. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, džiugu, jog e, didžiosios valstybės narės sako, kad reikia bendros Europos strategijos. Praeitą savaitę prieš vadovų susitikimą buvo apie tai pasakyta. Mes pateikę esame darbinį dokumentą, e, kuris susijęs su mano pranešimu ir mes kalbame ten apie tai, ką turėtų, e, kas turėtų būti įrašyta strategijoje. Mums labai svarbu e, pasvarstyti. Aš norėčiau, kad viskas, kas surašyta mano pranešime, būtų įrašyta į strategiją Romų klausimais, nes tai yra aktualūs dalykai. Ir dar vienas dalykas. E, mes e, kalbame dažnai apie švelnėje teisę bet šios dienos atvejs e, rodo, kad mums kartais reikia pastelgti deramą teisinį pagrindą, nes tik ES gali numatyti tam tikros priemonės ir priversti valstybės narės laikyti savo įsipareigojimų. Dėkoju. Dėl darbo tvarkos? Ar teisingai? Labai ačiū, pirmininkė aš prastai skaičiuoju visuomet, bet E, jeigu jūs sakėte, kad 25 e, žmonėms suteiksite po minutę laiko, tai vien tai bus 25 minutės, o du kart po 25 tai 50. Aš nesuprantu, kodėl man nebesuteikiama e, žodžio, nes lyg užtektų laiko. Aš pakėliau kortelę su savo pavardę, bet sakėte, kad per vėlų prašom dar mano pavardę įtraukti. Aš noriu pateikti klausimą, nes kitaip nežinau, ką veiksiu, veiksime per likusį laiką. Uh, Aš manau, ponė Veržet, kitus dar, kurie kelia ranką, bandysime būti lankstus, turime porą klausimų, matome koordinatorius ir turime, mm, neil, prašau visų maldauju koordinatorių kalbėti neilgiau kaip dvi minutės, nes mes turime vieni kitiems padėti išspręsti laiku šį svarbų klausimą. Taigi mm, dabar tikrai jau nieko nebeitrauksiu, bet tų trijų mano paminėtų žmonių papildomai nebeitrauksiu į e, sąrašą. Mes turime skirtą tam tikrą laiką ir turime baigti laiku. Dabar laikas koordinatoriams. Pirmiausiai ponas Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Tenka su pasitenkinimu konstatuoti, kad komisarai Reding, Valstrom ir Andor atvyko pas mus, mums tikrai džiugu juos čia matyti. Išgirdome, ką jie ketina e, daryti, kad Romų socialinė integracija išvystų dienos šviesą ir būtų gyveninta. Suprantama, judėjimo laisvę privalu įgyvendinti. Taip pat reikia užtikrinti pagarbą asmens teisėms, užtikrinti piliečių apsaugą Lygiai taip pat reikia tinkamai atsižvelgti į tą faktą, kad Romų klausimas yra platesnio konteksto susijusių mažumomis dalis. Reali e, etninių mažumų apsauga yra esminis klausimas. Komisarė ponė Reding labai aiškiai pasakė prieš keletą savaičių, kad fondai, lėšos galėtų būti naudojami plačiau tiksliau, e, jie galėtų jau būti nukreipti į lėšas švietimui, infrastruktūros kūrimui ir panašiai. Matome, kad tai buvo ne visada, tad reikia, kad būtų vykdoma griežtesnė kontrolė ir mes matome, kaip kad rugsėjo 7 dieną, kur dalyvavo komisaras Andor, buvo sudaryta ad hoc darbo grupė, kurios e, tikslas bus koordinuoti veiklą, e, dirbs ši grupė iki 11 balandžio mėnesio ir mes matome, kad buvo pradėti tam tikri veiksmai, tačiau tuo pat metu reikia vykdyti konstruktyvų dialogą, ieškoti konsensuso. Romų klausimas nėra tik tai Prancūziją liečiantis klausimas, jis yra aktualus visoms valstybėms narėms. Privalu kelti socialinius klausimus, svarbu, kad būtų gyvendinami konkretus pamatuojami projektai, kaip sakė komisaras Andor šis įvykis turi tapti progą, naujomis galimybėmis, kad būtų galima valstybėms pasidalinti atsakomybę tarpusavyje. Pone Jaroka, mūsų pranešėja dirba tą pačią linkmę. Esame įsitikinę, kad visos valstybės narės gali ir privalo padaryti daugiau šiuo klausimu. Ir manau, kad komisija pagaliau turi įdėkti tikrą strategiją, kurios tikslas yra Romų integracija. Ačiū. Kolega Morais, prašau. Socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad kalbant apie esmę, reikia paminėti du dalykus, apie kuriuos šiandien kalbame. Pirmiausia, komisarė Reding e, pateikė savo siūlymus ir buvo pasakyta, kad bus komisija nagrinėjama šis klausimas, bus pateikta nuomonė. Aš norėčiau padėkoti už atliktus darbus, už tai, kad jie buvo atlikti laiku. Komisarė Reding pasisakė apie laisvo judėjimo klausimus. Visa tai yra puiku. Tai, kas buvo, tie veiksmai nukreipti prieš Prancūziją, buvo pirminiai veiksmai. Mes žinome, kad e, visos valstybės narys turi laikyti svarbiausių principų susijusių su pilietybės įstatymu. To privalu neužmiršti. Aš manau, kad tas pirmas žingsnis yra sveikintinas, tačiau žiniasklaida m, klausia kitų dalykų. Kai Ir čia šį klausimą skiriu poniai Reding. Kai mm, susidurime su panašiais klausimais, iškyla teisės aktų perkelimo nacionalinė teisė klausimas. Pavyzdžiui, Prancūzija gavo cirkuliarą tam tikrą, kur buvo kalbama apie Romus padėtį. Kaip galima kalbėti apie nediskriminavimo teisės aktus? Mes klausėme, ar gauti klausimą dėl pažeidimo procedūros, dėl tiesioginio ar netiesioginio pažeidimo procedūros. Ir aš manau, kad čia mes tikrai turėtume kalbėti apie ES teisės aktų tinkamą neperkelimą į nacionalinę teisę. Antras dalykas. Labai dažnai žmonės yra kaltinami tuo šiame, šiuose rūmose, kad neva nesprendžia Romų klausimų. Tačiau taip nėra, kaip matote, ponia Jaroka yra šio klausimo pranešėja. Mes tengiamės daryti viską, kad komisijai galėtumėm padėti. Mes rengiame pranešimus, dirbame su komisija, dirbame darbo grupėje atsakingoje už Romų klausimų sprendimą. Tiesiog Manyčiau, mes turime labiau kalbėti apie integraciją, apie tinkamesnį ES teisės aktų perkelimą nacionalinę teisę. Norėčiau paklausti komisarų Andor ir Reding. Šiandien jau iškyla tam tikri klausimai, ar mums reikėtų kalbėti apie efektyvesnį ES fondų panaudojimą nelaukiant balandžio mėnesio. Reikėtų geresnės stebėsenos susijusios su Romo integracija. Ir aš Manyt, norėčiau paklausti, kuo pasikeis situacija lyginant su ta, kurią matėme prieš keletą mėnesių. Dėkui. Alvaro. Kolega Alvaro, liberalų vardu. Alfano, prašom klausti, liberalų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Su didelė pagarba kreipiuosi į komisarus. Manau, kad komisijos komunikatas už ties juokingas, na, nesišaipau, tačiau esu įsitikinęs, kad e, pastangos buvo nepakankamos. Komunikate yra pasakyta, kad Prancūzija suteikė politinės garantijas ir kad ji neketina vykdyti prieš Romus nukreiptų veiksmų, bent jau tai buvo cirkuliare ministerijos parašyta, kur buvo kalbama apie Romų trėmimą iš Prancūzijos. Šis cirkuliaras buvo įslaptintas Ir paskui, remiantis cirkuliaru, buvo prefektams duodamas nurodymas imtis Romų išvarimo iš šalies. Dabar sakoma, kad Prancūzija yra kalta dėl to, kad buvo pažįstos žmogaus teisės. Aišku, etninė diskriminacija yra labai sudėtingas atvejis, labai rimtas atvejis. Aš manau, kad Prancūzija turi susilaukti nuomonės ir prieš ją turi padėta, e, pradėta ES teisės pažeidimo procedūra. E, ji turi vykti teisingumo teisme. Egzistuoja, e, kaip žinia, direktyvos pažeidimo faktas. Egzistuoja e, teisės normos draudžiančios diskriminaciją pažeidimas. Tad štai yra pakankamai pažeidimo situacijų ir likto neužtektų paskutiniu laikotarpiu dabar Prancūzija priima įstatymą pažeisdama teisės nuostatas dėl laisvo asmenų judėjimo. Taigi pavyzdžių apstu ir komisija negali tiesiog užsimerkti ir nereaguoti. Matome, kad Romų, e, Romai yra diskriminuojami, kad diskriminacija paremta etniniu pagrindu ir norėčiau paklausti, ar komisija ketina šitą problemą spręsti iš esmės. Komisijai tenka pasiremti egzistuojančiomis sutartimis, jie yra sutarčių sergėtojai ir privalo tą daryti. E, kol kas tie veiksmai e, vykdomi Europos komisijos buvo tragiški, sakyčiau. Ir dar. Italijos vyriausybė daro tai, apie ką mes dažnai kalbame Europos parlamente. Tikiuosi, kad komisija pasirems Maroni nuostatomis, e, kad būtų galima apsaugoti Romus nuo diskriminacijos. Ačiū. Greens, Pone Fliotro, žaliųjų frakcijos vardu na, neįprasta, tačiau nenoriu praleisti progos pasveikinti ponę Reding. Norėčiau pareikšti e, dėkingumą už tos ryštingų žodžius, kuri didelio politinio spaudimo kontekste sugebėjo pasakyti. Dėkui jai už tai. Manau, kad tai, ką šiandien nusprendė vieningai Europos komisija, kitaip tariant, nusiųsti laišką, tai yra pirmasis pažeidimo procedūros pradžios etapas, tai yra puikiai žinia. Tačiau aš dar norėčiau paklausti ponios Reding dėl štai ko. Yra daugybė dokumentų ir tikslių faktų, kurie rodo, kad kitų teisės aktų pažeidimų taip pat būta. Pavyzdžiui, at, Romų situacija nebuvo nagrinėjama kiekviena asmeniškai atskirai. Veiksmų buvo imtasi prieš visą bendruomenę. Buvo kalbėta apie asmens duomenų netinkamą apsaugą, buvo įmami pirštų ant spaudai. Cirkuliaras toks egzistavo ir net jeigu paskui jo buvo atsisakoma, tačiau faktai egzistuoja, jis toks buvo. Ir aš norėčiau paklausti, ar komisija dėl to numato kokius nors veiksmus dėl pagrindinių teisų hartijos pažeidimų ir diskriminacijos, bei ar ketinama imtis veiksmų nukreiptų prieš kolektyvinius trėmimus. Galiausiai norėčiau paklausti komisaro Andor. Sunkumų kils. Vyriausybė Prancūzijos ir Italijos elgesi keistai, nes ponas Maronį Italijoje taip pat paskelbė, kad ES piliečiai, kurie neturi darbo, turi būti tremiami iš šalies ir negali pasinaudoti jokio kitokiomis socialinės sistemos lengvatomis. Tad norėtume paklausti, ką turėtų daryti vietos bendruomenės ir struktūros, kurios kartais nori vystyti pavyzdinius projektus integruodamos Romus, tačiau vyriausybė šalių jų neremia. Tad klausimas būtų toks, kaip pagerinti Romų integravimo efektyvumą, kaip ketinate padėti tos teritorinėms ir vietos bendruomenėms, kurios nori gauti lėšas iš ES skirtas Romų integracijai ir tam jas ir panaudoti. Dėkui. Ponas Kipopas, noriu priminti, kad neviršytumėte dviejų minučių limito, nes pakol kas visi kalbate ilgiau negu dvi minutės. Tai jeigu taip bus ir toliau, kitiems kolegoms neužteks laiko pasisakyti arba komisijos nariams neužteks gali laiko pasisakyti. Pone pirmininkė, valstybės narės turi gerbti asmenų judėjimo laisvo judėjimo teisę ir taip pat pamatinės žmogaus teisės bei laisvės. Aš žinau, kad pona Reding susisiekė su Prancūzijos vadovybė, bet man vis dar neaišku, kaip teisinę, teisės požiūrį įvertinti Prancūzijos veiksmus. Taip pat pastaba apie kitų atvejų kitose valstybėse narėse nagrinėjimą, tai nepakanka vien tokios abstrakčios nuorodos, ar negalėtume mes iš tiesų turėti aišku sąrašą tų valstybių narių, kurios elgesi panašiai, nes dabar panašu uh, už viską tampa atsakinga tik Prancūzija. Dabar dėl tų patikinimų, kurių reikalaujama iš Prancūzijos įsipareigojimų, tai o kaip yra su kitomis valstybėmis narėmis. Ir noriu paklausti, kasgi nutiko su ta programa, kuri buvo parengta Romų integracijai. Ji pasirodė 2005 metais ir apriepė 10 metų laikotarpį. Taigi toms programoms bus skirta tikrai nemažai lėšų. Ir būtų įdomu išgirsti, kokios pasiekta pažangos įgyvendinant tas programas, nes jos iš tiesų yra labai svarbios. Kitas dalykas, mes tikrai tvirtai tikime daugia kultūrinės terpės vertybę, tikime Europos Sąjungą ir jos galimybę veikti šioje srityje, bet taip pat mes turime pasitikėti ir valstybėmis narėmis, kad jos veiks teisingai, kaip tik tai galės. Bet dėja, aš manau, kad valstybės narės pirmiausia turi būti pajėgios ir mes turime taip jas traktuoti, kad jos yra pajėgios priimti atitinkamus teisės sprendimus. Ačiū toliau, ponas Tavarės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ueno vardu. Uemo vardu. Noriu paliesti keletą klausimų, nes jie yra persipinę tarpusavyje. Mes rengiame dokumentus, kai niekas nevyko, dabar sustiprinama pastangas, tačiau šis klausimas neturi būti pamirštas, kada prauš autra ir jis neturi būti išbrauktas iš mūsų darbo atvarkės, nes mes kalbame iš tiesų apie pamatinius europinės vertybės. Taip, laisvas e, žmonių judėjimas yra vienas dalykas, bet kitas principas yra e, nediskriminavimo nuostatas. Mano kolega Klodas apie tai kalbėjo ir todėl būtų įdomu sužinoti, kokių tolesnių veiksmų ketina imtis komisija, nes tuo tarpu e, nediskriminavimo nuostatos yra pažeistos, o jos yra įtvirtintos atitinkamoje direktyvoje. Nes neabejotinai, kad yra diskriminacijos atvejs tai, kas vyko praeitįje. Už praeities darbus žmonės turi būti atsakingi. Prancūzijos vyriausybė gali imtis priemonių ir tie žmonės, kurie priemė sprendimus, turi atsakyti už tuos sprendimus. Ir turėtume žvelgti plačiau, nereikia apsiriboti vien tik tai Romų problema. Jeigu žmonėms neleidžiama gyventi vienoje ar kitoje Europos valstybėje, tai šį klausimą reikia analizuoti susietai su žimtumu ir kitais dalykais, nes um, jud, laisvas judėjimas darbo reikalais yra vienas svarbių aspektų ir ekonominės krizės sąlygomis. Taigi yra pamatinės vertybės, jos tokios turi likti ir jų turi būti laikomasi. Ir todėl didžiuojosi komisijos narė Redink jos pastaba padaryta prieš keletą savaičių ir tikrai džiugiuosi, kad komisija imasi veiksmų. Ponas Bogacetė. Ponas Borgecijo. Dėkui, pirmininkė. Man atrodo, kad e, mes turime suvokti, jog susidurime su esminė problema. Kaip turime veikti, kokios yra ribos ir koks yra laisvo uh, žmonių judėjimo teisinis pagrindas ES piliečių. Egzistuoja tam tikros taisyklės, tačiau kai kurios šalys taip pat turi griežtas taisyklės. E, iš Prancūzijos e, buvo išvaryti Romą iš tam tikrų stovyklavečių, todėl kad Bet, pavyzdžiui, Luksemburgė tokių stovyklų taip pat nėra. 2008 metais buvo labai griežtos e, priimtos taisyklės dėl laisvas menų judėjimo. Mes turime pasižiūrėti, ar reikia tokių taisyklių, o galbūt reikia pateikti pozityvesnių pavyzdžių. Tokios šalis kaip Prancūzija, Italija, Ispanija yra turėjo veikti, imti skubių priemonių, bet ponia Reding apie tai nelabai ką pasakė. E, reikia ieškoti priežasčių, pažiūrėkime į Rumuniją, kas atsitiko su tomis didžiulėmis pinigų sumomis, kurias ES išleido integracijai. Mes sutikome su plėtra. Aš, aišku, balsavau prieš. Tačiau parlamentas e, pritarė plėtrai Rumunijos įstojimui e, mainais už tam tikrus įsipareigojimus. Tačiau matome vos ne e, biblinį išėjimą žmonių, biblinį išėjimą žmonių iš e, Rumunijos. E, žmonės buvo išsiųsti iš Prancūzijos stovyklų ir jie nuvyko į Italiją. Ir iš karto E, jie sukėlė stomėjimą turinė, policijos vadovų turinė ir kitose miestuose. Taigi aš nežinau, ar jūs galite viską taip kritikuoti. Mes turime užtikrinti, kad Romų vaikai eitų į mokyklas. E, Italija čia elgesi pavyzdingai, mano nuomonė. Dar vienas dalykas. Reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikros organizacijos uh, naudojasi iš pašalpomis, gyvena iš pašalpų ir labdaros. Mes neturėtume švaistyti ES lėšų, jas deramai naudokime. Dar kartą jūsų labai prašau, kaip galima e, griežčiau laikytis dviejų minučių e, limito, kad būtų galima tęsti darbą. E, dabar prašau komisarės e, pasakyti tris minutės. Žinau, kad tai bus, e, bus sunku, bet, bet tikrai, tikrai prašau. Pirmininkė, bandysiu kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Labai pritariu jūsų, praneš, jūsų pranešėjai tam, ką jinai pasakė. Mes turime tikrai rimtai dirbti ir nepaleisti šios, šio reikalo iš akių reikia aktyviai kovoti su skurdu. Šiandien komisija labai aiškiai pasisakė, mes būsime su jumis ir nelauksime kitų metų, kol kas nors įvyks. E, turime mm, specialią darbo grupę, kuri išsamei išanalizuos, kas vyksta su ES pinigais ir bus pateikta ataskaita iki šių metų pabaigos. Po to mes imsimės e, rengti veiksmų planą su kolegomis Andoru ir kolegė Malmstrom. Mm, turime panašų planą trečių šalių piliečiams parengę ir kolega gal Andoras apie kitą planą numatomą pakalbės mm, savo ruoštų. Man atrodo, kad e, e, šiandien mes padarėme e, rimštingą žingsnį, imdamiesi pažeidimo procedūros prieš Prancūziją dėl šio esminio vertybių ir teisių klausimo. E, tai labai stiprus žingsnis. Visa komisija kaip kolegija e, paremė sprendimą pradėti pažeidimo procedūrą ir pasakė, kad mes nebegalime taiksti su tuo, kad pagrindiniai procedūriniai saugikliai laisvas žmonių judėjimas ES piliečių, ne tik Romų, yra neperkelta į nacionalinius teisės aktus. Mes nebegalime taikstyti su tuo ir reikia apsaugoti tuos piliečius krizinėje situacijoje. Kitas klausimas, kurį jūs teisingai iškėlėte, yra toks. Diskriminacija. Prisimenate, kad prieš E, porą savaičių išreiškiau savo nusivylimą švelniai kalbant. Dėl to, kad rūpiučio 15 dienos aplinkraštis buvo skirtas konkrečiai Romams. Komisija pasakė, kad tai yra ES teisės pažeidimas, tai yra aišku. Šis aplinkraštis buvo paskui pakeistas, pataisytas, tai įvyko rugsėjo 13 dieną. Ir kas atsitiko tarptų dviejų datų nuo rūpjūčio 5 iki rugsėjo 13. Ir kas vyksta dabar, šiuo metu. Mes neturime konkrečių atsakymų į šiuos klausimus ir konkrečių duomenų. Komisija turi dirbti pasiremdama teisiniais įrodymais. Mes turime teisinių įrodymų dėl direktyvos, taigi galime imtis veiksmų, tačiau neturime teisinių įrodymų tam, kad galėtume eiti į teismą dėl diskriminavimo. Tačiau sakome labai aiškiai, kad patikinimai, kuriuos pateikė Prancūzijos valdžia, yra labai pozityvūs kaip teiginiai, tačiau mes turime patikrinti faktus ir todėl šiandieną komisija išsiuntė laišką Prancūzijos vyriausybei. Laiškė prašoma labai, pateikti labai aiškę informaciją apie labai aiškius e, faktus. Dabar perinu prie prancūzų kalbos. Buvo duoti nurodymai palikti teritoriją ir Tai buvo daroma tam, kad būtų galima suprasti, kad buvo kalba apie individualius žmonės. Tačiau galime, galėtume eiti toliau, jeigu galėtume turėti teisinius įrodymus rankose. Ir mums reikia skaičių. Mums reikia reikšmingų skaičių, kad galėtume pateikti šią analizę teisme. Respect, not... Taigi mes nepasakėme. Mes, mes negalime nieko neveikti, mes tai nesakėme, kad tiesiog pasidėsime tą informaciją, nieko nedarysim. Tiesiog e, turime ant stalo faktus, skaičius. Spalio 15 dieną e, mes įpareigojame Prancūzijos administraciją atsakyti mums į labai konkrečius klausimus. Iki spalio 15 dienos tiksliau. Ir mes nu, uždavėme klausimą, būtent kas buvo daroma atskirais individualiais atvejais. E, teisės tarnyba analizuos šiuos atsakymus tuos atvejus ir paskui vėl e, ateisime Europos parlamentą ir būsime pasirengę pateikti jums informaciją. Buvo užduotas bet to ir dar vienas klausimas, o būtent kas atsitiks su kitomis valstybėmis narėmis dėl, e, dėl laisvo judėjimo direktyvos taikymo Šiandien komisija kalba apie Prancūzijos atvejį, todėl, kad buvo susidurta su, socia, su politinė ir socialinė diskriminacija. E, tiesiog tokį konkretų atvejį sprendžiame. Tuo pat metu Europos komisija tęsia mm, nagrinėjimus tuos atvejus, kai susidurėma su direktyvos nuostatų netaikymu, įskaitant ir direktyvą dėl laisvos menų judėjimo. Mums vėlgi Čia reikia atlikti teisinę analizę ir kai ją baigsime, tai tuomet mes galėsime pat, e, imtis pažeidimo procedūros. Mes negalime taikyti kolektyvinės pažeidimo procedūros, kadangi teisės įgyvendinimas atskirose valstybėse narėse yra nevienodas. Mes turime nagrinėti atskirus atvejus individualiai ir tuomet rasti tinkamą teisinį pagrindą E, prieš patraukdami vieną ar kitą valstybę teisminę atsakomybę. Tačiau valstybės turėtų pakeisti savo elgseną, jeigu elgesi neteisingai. Toks yra mūsų tikslas. Mūsų darbas toks ir yra - atskirus atvejus nagrinėti ir spręsti, remiantis tuo pagrindu. Mes išsiaiškinsime, kokius atvejus reikės nagrinėti toliau, kokius bus galima atidėti. Šiandien mes kalbame apie Prancūziją. Europos komisija dėl jos šiandien priėmė sprendimą. Buvo nuspręsta šią šios procedūros imtis, šitą atvejį nagrinėti, atliksime teisinę analizę ir mums reikia surinkti pakankamai įrodymų vienokių ir kitokių, kad galėtume priimti teisiškai pagrįžtą sprendimą Europos komisijoje. Tačiau lauksime dar savo teisės tarnybos e, konsultacijų šių klausimų. Ačiū. Komisaras Sandar, prašau. My... Aš atsakydamas noriu dėmesį sutelkti į klausimą, kuriuo parlamento narys teiravusio, kaipgi panaudojamos įvairių fondų lėšos ir kaip ketiname tvarkyti tų lėšų panaudojimą ateityje. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad reikia valstybės narės suklasifikuoti į tam tikras kategorijas. Yra senosios valstybės narės ir juose e, ta Romų problema buvo sprendžiama ir be ES pagalbos, ir su ES pagalba. Taigi ir Ispanija, ir Suomija, ir kitos e, šalis sprendė šią problemą ir galima būtų pasinaudoti jūsų kopta patirtimi tačiau mechaniškai neįmanoma tos patirties perkelti į kitą valstybę narę, kurioje padėtis visai kitokia. Taip yra valstybės narės, kurios įstojo Europos Sąjungą 2004 metais ir jos jau irgi turi tam tikros patirties, galima ją įvertinti. Darbo grupė, kurią minėjau, parengs savo išvadas apie fondų lėšų panaudojimą ir dabar nereikėtų užbėgti įvykiams už akių ir daryti skubotų išvadų, nes reikia išanalizuoti ir tikrai pateikti įrodymus. Viena akivaizdu, kad nepavyko užtikrinti tvaraus rezultato socia sprendžiant socialinį klausimą, bet tikiu, kad sukaupta teigiamos patirties. Per tą Romų įtraukties dešimtmetį. Galų gale šioje srityje ES dirba ne viena. Mes dirbome kartu su Pasaulio banku, su kitomis institucijomis ir tas projektas skirtas dešimtmečių jau duoda rezultatų. Pavyzdžiui, atsirado pakankamai gerai veikiančios Romų žiniasklaidos priemonas - radio programos. Ir kai kurie e, Romų bendruomenės jaunuoliai net jau vis tik tai įgyja universitetinį išsilavinimą. Anksčiau to nebuvo. Taip yra būsto problema. Ir šioje srityje netiek daug dėja pasiekta. Taigi, vienose srityse pažangos pasiekta daugiau negu kitose. Kita vertus, akivaizdu, kad tai, ką mes iki šiol bandėme daryti, nepadėjo mums pasiekti lūžio taško. Ir matyt, reikia imtis kitų priemonių. Nebejotina, kad mes siekiame realių permainų. Ir ypač reikia tobulinti pačių projektų sudarimą jų turinį, nes nepakanka imtis vien tik tai kontrolės priemonių, bet projektų rengimas yra silpnoji pakolkas grandi. Reikia kūrybingai pasižiūrėti, kaip būtų galima spręsti tokią socialinių požiūrių daugelybę problemą. Faktiškai problemų ištakos yra labai labai senos. Jos uh, siekia praėjusį šimtmetį, 7-80 buvo imtas atitinkamų priemonių, bet reikia sujungti pajėgas, nes yra, pavyzdžiui, kovos su skurdu platforma ir reikia tiesiog suderinti veiksmus, reikia uh, plėtoti bendradarbiavimą. Jau minėjau, kad kalbant apie tą Romų bendruomenės integravimo projektą trunkantį 10 metų, tai mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su pasaulio banku. Dar vienas dalykas - Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas. Jisai irgi susidomėja šiuo darbu ir pagėdauja neapsiriboti dabartinėmis priemonėmis. Taigi yra tam tikri projektai, kuriuos mes finansuojam. Pavyzdžiui, bankai mano, kad kai kuriais atvejais gal projektų finansavimas nėra labai tikslingas, nors mes manome kitaip. Bet mes suderiname savo pastangas. Kas labai svarbu? Labai svarbu, kad vietos valdžios institucijos dalyvautų šiame darbe, nes nuo jų priklauso sąlygų sudarimas. O socialinių fondų lėšų panaudojimas, na, tai jau yra tas rytis, kurioje turi rimčiau veikti nacionalinės vyriausybės. Aišku, yra procedūros, jų privalu laikytis, mes jas supaprastinome, bet kitiem metam rengiame tokį gairių vadovą, kuriame bus aiškiai nurodyta, kaip reikia renkti projektus, kad būtų skiriamos lėšos. Trumpai kalbant, tai neabejotinai fondai yra skirimi nediskriminaciniu pagrindu. Dabar grįžkime prie valstybių narių kategorijų. Yra trečioji grupė valstybių narių, kurios visai neseniai įstojo ir tarp jų yra Rumunė. Bet nepamirškite, kada visa ši istorija įvyko. Nepamirškime tos finansų ir ekonominės krizės, kuri ištiko mus ir Rumuniją. Rumunijoje administraciniai ES lėšų panaudojimo gebėjimai yra gana menki. Rumunijai panaudoja mažiau negu 1 procentą jai skiriamų lėšų, tų lėšų, kurias jinai gali panaudoti. Ir Nebejotinai mes e, dirbame su Rumunijos vyriausybė, kad administraciniai gebėjimai šioje šalyje pagerėtų. Bet tai sunkus darbas ir tikėtis sparčios pažangos būtų sunkoka. Kaip matote, komisarė e, Malstrom e, iš, turėjo išeiti. Dėl kitų reikalų e, dabar galės paklausti kiti, norinčių yra maždaug 30, pirmiausia 8 nariai, paskui vėl 8, o paskui likę 10. Dar kartą jūsų labai prašau kalbėti nelgiau kaip vieną minutę, nes kitai būsime priversti nutraukti jūs. Pirmas raundas. Uh, e, Angelilį, prašom, vieną minutę. Jūs sakėte pusantros minutės, pirmininkė? Bet aš noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad e, komisarė Reding labai rimtai dirbs, ne tik tai e, siekdama e, įtvirtinti švenčiausią Romų laisvo judėjimo teisę, bet ir kitas pagrindinės teisės. Ypač tais atvejais, kai pagrindinės teisės suprantamos kaip kažkas gana abstraktaus. Pateiksiu klausimą. Norėčiau visų čia esančių paklausti, kiek e, daugelis, iš, kiek, kiek iš jūsų yra apsilankę žiemą ar lietingą dieną, apsilankę nors vienoje Romų stovykloje. Kas ten yra buvę, tai būtų, jeigu kas nors būtų ten buvę, būtų pamatę, kad žmonės, pirmiausia, vaikai gyvena nežmogiškomis sąlygomis. Daugybė šiukšlių mėtosi aplinkui visiškai uh, E, neturi tie žmonės jokių teisų. Aš nenorėčiau kalbėti daugiau apie mažumas. 12 milijonų tai yra du kart daugiau negu Airijos gyventojų skaičius. Mane tikrai labai piktina tai, kad tiek daug institucinių žiniasklaidos pastangų įdėta. Ir aš tuoj pabaigsiu. Dėl to, kad e, žmonės buvo išvaryti, bet turėtume kalbėti apie tai, kaip panaudoti lėšas. Aš nenoriu kalbėti apie praeitį Mes turime turėti strategiją ir mažamečių atžvilgių, nes jeigu mes nesuteiksime jiems teisės į sveikatos apsaugą ir švietimą, tai neužtikrinsime ateities Romų gyventojams. Dar vienas dalykas. Komisarė Andorai, nebūtina minėti Suomijos, nes tikriausiai tai nėra pats rimčiausias pavyzdys. Kalbėkite, kon, kalbėkime konkrečiai ir nepermeskime pareigų vietos valdžiai. Visi yra atsakingi ir turime pradėti naują etapą. Jūs kalbėjote dvi minutės. Dar kartą sakau, jeigu jūs visi tie kalbėsite, mes nespėsime jokių būdų. Reikalauju, kad aš suprantu, kad visų pasisakymai yra labai svarbus, nes šis klausimas yra nepaprastai aktualus, labai įdomus, bet dar kartą prašau, nebekartokite kartinimų, nebekartokite pateiktų klausimų. Bandykite pateikti naujų minčių, kad galbė, galėtumėte pasisakyti per vieną minutę, nelgiau. Dabar išklausysime užimtumo komiteto ponas o, atstovų ponas Ori. Prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano padėtis yra sakyčiau, pavydėtina dėl dviejų priežasčių. Prieš trejata metų EPP priėmė bendrą požiūrį, europinį bendrą požiūrį, o užimtumo komitetas priėmė pranešimą dėl Romų integravimo. Kai tik prasidės kito parlamento kadencija, mes sutarėme kad mums reikia sutelkti savo jėgas, kad reikia susitelkti prie švietimo, e, prie užimtumo klausimų. Privalu pasinaudoti socialiniais ir regioniniais fondais. Reikia įvertinti tas priemonės, kurios buvo įgyvendintos, reikia įvertinti uh, lėšų panaudojimų efektyvumą iš minėtų fondų. Privalu išsiaiškinti, ar pinigai pasiekė tuos, kam jie buvo skirti. Tik taip pasieksime rezultatų. Dėkui. Eh, Ačiū. Kadangi laiko maža, pradėsiu nuo laiko skirstimo. Komisijos balandžio mėnesio komunikatas yra labai svarbus dokumentas. Dabar mes kalbame apie jo įgyvendinimą. Labai dažnai skurdas telkėsi tam tikrose mikroregionuose, tam reikia programų, kurios, kurių dėka būtų galima ten, tuose mikroregionuose skurdą išnaikinti. Labai svarbu, kad pinigai būtų tinkamai panaudoti, kad jie būtų panaudoti efektyviai. privalu teikti pagalbą Romų įmonėms. Jos turėtų turėti galimybę skolintis. Dažnai tai yra tos įmonės, kurioms dėja pasiskolinti yra sunku. Reikia parodyti konkrečiai, kad integracija yra įmanomas dalykas, kad problema yra ne visada ta, kad pinigai išleidžiami blogai. Tiesiog kartais nutinka taip, kad dėl krizės kenčia visi, skaitant į Romus. Dėkoju. Dėkui, ponė pirmininkė. Minutę tik turiu, bet vis tik noriu pasveikinti komisijos vicepirmininkę, ponę Redink ir kitus komisarus už jų aiškiai išdėstytą poziciją. Uh, Mm, tie sprendimai, kurie buvo priimti, kurie mums buvo pristatyti, yra tikrai įdomus. Norėjau pasakyti, kad Lizabono sutartyje numatytas naujas dalykas, vienas iš tų naujų dalykų yra e, pagrindinių teisių hartija. Mes turime įtraukti visas tas nuostatas į savo nacionalinius teisynus. O dabar matome, kad pažeista laisvo judėjimo teisė, pažeista pag pagrindinių teisių hartija, o juk tie dokumentai, dėl kurių visi balsavom, turi būti gyvendinami praktikoje. E, Romas neturi būti diskriminuojamas kaip žmogus. Ir jis neturi būti tas žmogus, aišku, kuris bus virš visų teisinių taisyklių, kuris galės daryti, ką tik nori, nebaudžiamas. Žinoma, pausiausio ir čia yra labai svarbu. Ir galiausiai aš norėčiau paremti tai, ką sakė ponė Cecilija Malstram. Ji išreiškė viltį, kad mes prisimsime ilgalaikius įsipareigojimus, kad čia nebus robai susijusi vienintelė žiniasklaidos akcija, trumpalaikė akcija. Dėkui. Kolegė Ernst. Hey, Pone Tavaris, pone Ernst, mes jums suteikti norime žodį. Pirmininkė, ačiū, kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti komisijos nariai Reding. Nepaisant to, kad per vieną minutę turiu pasakyti labai daug, paliesiu vieną konkretų klausimą. Ta data spalio 15. O jeigu iki spalio 15 Prancūzijos vyriausybė nepateiks jokių paaiškinimų, kas nutiks toliau? Na, sakykime, kita vertus, kad direktyva bus tinkamai įgyvendinta, tai ką tai reikš tiems Romams, kurie jau buvo išsiusti iš Prancūzijos. Kitas klausimas dėl sukūriamos darbo grupės. Aš manau, kad ji turėtų analizuoti ne tik tai Prancūzijos atvejį, bet taip pat ir žiūrėti, kokia apskritai yra Romų padėtis Europos Sąjungoje. Mes, Europos parlamento nariai, taip pat turėtume būti įtraukti į šį darbą, o ne vien tik tai pasitenkinti mums teikiamomis ataskatomis. Ačiū. Pirmininkė, aš išnaudosiu tą minutę klausimams užduoti. Pirmas. Ar realu, kad valstybės narės pasinaudoja ES lėšomis, nors jos pačios turėtų skirti lėšų. Galų gale, visi tie žmonės, kurie gyvenoja vienoje ar kitoje valstybėje narėje ir joje dirbo 10, 15, 20 metų, jie irgi turi teisę gauti pagalbą. Aš manau, kad reikia galvoti dar ir apie tai, kas vyksta nacionaliniu lygiu, o nepulti iš karto visko tvarkyti europiniu lygiu. Nebejotina turime kovoti su rasizmo apraiškomis, tam panaudoti įvairias lėšas, bet Tie visi nauji fondai ir jų lėšų panaudojimo procedūros yra gana sudėkingos. Yra 2004 metų direktyva. Daug kas turėjo būti įgyvendinta jau 2006 metais. Tai ar nevertėtų galvoti apie tai, kad kontrolė direktyvų įgyvendinimo turėtų būti griežtesnė? Pone Romero, dėkoju pirmininkė. Mes negalime kalbėti tik tai apie judėjimo laisvę ir pilietybę. Tarsi Romai jau save laikytų piliečiais. Romai arba čigonai, tie žmonės turi savo istoriją. Pasižiūrėkime, kas vyksta Europos Sąjungoje, tai susiję taip pat su istorija. Uh, Prisiminkime, kad tie žmonės kentėjo e, nuo vergovės. Buvusi Sovietų sąjunga nesuteikdavo pilietybės tam tikroms žmonių grupėms. Reikia suvokti, kad vienas iš esminių žingsnių būtų steigti pilietybę e, Romų tautybės žmonėms. 80 procentų e, iš jų nežino, kokios yra jų teisės viename tyrimė bent jau. Taip sakoma, jie turi pirmiausia suvokti, kad jie yra piliečiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir, ponios ir ponė komisarė. Pritariu iš esmės kolegos nuomoniai. Ir aš nebepasisakysiu, kadangi dėl to pačio klausimo, kadangi pritariu kolegai. Dėl formos, norėčiau, kad patikslintumėt. Jeigu aš teisingai supratau, jūs nusintite laišką Prancūzijoje iki spario 15 dienos. Prancūzija kaltinama nebus. Patikslinkite, prašom, šitą klausimą, nes man atrodo, kad Jeigu Prancūzija, regisi, pateiks visą reikiamą informaciją komisijai, tai tuo met, regis, nieko ne, nenutiks norėčiau, kad atsakytumėte taip arba ne, labai aiškiai. Tai tuomet, jeigu tie atsakymai bus tinkami, procedūrų dėl pažydimo nebus. Ir dar norėčiau paklausti. Dabar mes diskutuojam apie Romus, bet juk taip gali atsitikti ir kitais atvejais. E, tai yra darbo principai susijęs su valstybių narių ir komisijos bendradarbiavimu. Direktyvos perkelimas nacionalinė teisė yra valstybės narės kompetencijos klausimas. Prancūzija jums perdavė dokumentus 2006-2007 metais, gavote notifikuojamosius raštus, du kartus 7 metais, vieną kartą 6 metais, regisi, tas viskas turėtų sutapti su tuo, ką Prancūzija sakosi nuveikusi. Tarpsme, tų raštų dėka galime rodyti, ar Prancūzija perkelė tą direktyvą ar ne. Man atrodo, ši praktika gali pasitarnauti ir dirbant su kitomis šalimis. Tarp 2070 metų Regis komisija nejudėjo ir nedarė nieko, Prancūzija jokių įspėjimų neteikė dėl direktyvos neperkelimo. O štai dabar komisija mums sako, kad štai galiausiai direktyva buvo blogai perkelta į nacionalinę teisę. Tai aš nesuprantu, kodėl, jeigu buvo blogai perkelta, komisija nieko nedarė. Kodėl nesėmė jokių veiksmų. E, Aš manau, kad nebuvo perkelta blogai direktyva, bet jeigu pasak komisijos būtų, tai kodėl komisija nieko nedarė. Dėkui. Ačiū. Pone Rovana Plomb, paskutinė kalbėtoja šiame etape. Dėkoju, norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą dėl komisijos priimto sprendimo. Tai yra labai aiškus signalas valstybėms narėms. Aš manau, kad Europos parlamentas, komisija ir valstybės narės turi prisidėti prie šios problemos sprendimo. Turi būti parengta efektyvi strategija. Tos strategijos tikslas turėtų būti integracija, o ne getų kūrimas Romams. Mes, jei nenorime kurti naujos geležinės uždangos, turėtume dirbti efektyviai, turime naudyti socialinę integraciją, kurios dėka pirmiausia reikėtų remtis ne ES pilietybės, o žmogaus gyvenimo vieta. Tai turėtų svarbiausias kriterijus. Manau, kad gero bendradarbiavimo dėka savo tikslą pasieksime. Uh, Komisaras Andor kalbėjo apie gerą praktiką. Ar galėtumėt pateikti mums tos geros praktikos modelių, kurio buvo konkrečiai pritaikyti davė rezultatą? Ačiū. Your... Dabar žodis komisijos nariai ir tikiuosi, kad sugebės apsiriboti tuo trumpu laiku. Komisijos narė Reding. Visiškai pritariu tiems, kurie sako, kad reikia investuoti į vaikus ir nepilnamečius nes ši grupė yra labai svarbi, tą pažymėjo ir pranešėja savo nuomonėje. Būtent todėl vaikai, jaunuomenė ir bus viena iš prioritetinių darbo krypčių ir tikimės, kad darbo grupė gerai išanalizuos įmanomus variantus ir įvertins, kaip buvo išleistos lėšos arba kodėl jos nebuvo panaudotos, kokius buvo padarytos investicijos. Ir mes turime viską vertinti realistiškai. Negalime apsiriboti gražiai suformuluotomis deklaratyviomis frazėmis. Reikia tikrai pasižiūrėti, kas padaryta vietos ir regionų lygių. Toliau. Hartė ir jos įgyvendinimas. Hartija tai yra naujas dalykas ir Hartijos įtraukimas į ES teisyną bei apskritai to teisino taisyklių taikymas iki šiol dar netapo tuo savadu, kuriuo vadovaujamasi nacionaliniu lygiu visais atvejais. Ir mes esame užsakę tyrimą nes norėtume įsiaiškinti, kokią, kokį poveikį Hartijos atsiradimas darys nacionaliniai teisai ir jos pakeitimui. Buvo užduotas labai konkretus klausimas, kodėl direktyva reglamentuojanti laisvą judėjimo teisę kuri buvo priimta 2004 metais, iki šiol nėra visiškai gyvendinta valstybėse narėse, kai kuriuose. Prancūzija yra, tai yra tik viena iš jų. Kodėl tiek ilgai trunka tos direktyvos įgyvendinimas? Tai atsakydama į šį klausimą galiu pasakyti tai, ką sakiau per mano klausimus. Kad laisvių atveju Šios dienos sąlygos labai skiriasi nuo tų, kurios buvo iki hartijos prieimimo. Atsirado naujas matmuo ir todėl mes nebegalime toliau toleruoti to fakto, kad direktyva nėra perkelta. Ir jau pačią pirmą savo kadencijos dieną, kai pradėjau dirbti komisijoje naujose pareigose, iš karto pradėjau domėtis, kokių ėmėsi žingsnių nacionalinės vyriausybės, kad pakeistų padėtį. Taip, komisija gali paduoti valstybę narę į teismą, bet mes ne to siekiame. Mes norime, kad mūsų valstybės narės imtųsi radikalių situaciją pakeičiančių priemonių. Ir šio vertinamojo darbo mes ėmėmės vasarį, galvodami, ar tikrai 2004 metų direktyva yra gerai gyvendinta. Taip yra valstybių narių, kurios nemažai pažengė spręsdamos teisinės problemas ir a, direktyvos nuostatų taikymo problemas. Taip yra valstybių narių, su kuriomis šią temą sudėtinga kalbėtis. Bet mes pradedame nuo labai konkrečių klausimų. Ir aš jums pasakysiu, jeigu būtų perkeltos į Prancūzijos nacionalinę teisę visos procedūrinės ir procesinės teisės, tai šios situacijos šiandieną nebūtų. Ir nebūtų ribojamas laisvas judėjimas ir nebūtų atsiradę tokių diskriminavimo atvejų. Ką darysime, jeigu Prancūzijos valdžia nereaguos? Klausimas tikrai geras. Na, pirmiausiai, aš a, tikiu, kad Prancūzijos valdžia imsis priemonių, nes aukščiausių lygių Prancūzijos vadovybė pareiškia, kad bus imtasi priemonių visiems klausimams spręsti. Taip, komisija yra sutarčių sergėtoja. Ir mes nurodome, kur Prancūzija susiduria su problema ir jie turi pakeisti padėtį. Kaip žinote, labai greitai aplinkraštis buvo pakeistas dar rūpiučio 13 dieną. Per trumpą laiką tai buvo padaryta. Ir komisijos vardu aš šiuo metu Prancūzijos valdžios atstovų klausiu, o kaip naujo aplinkraščio nuostatos yra dabar taikomos, kokios jos yra ar nepažeidžiamus asmens teisės. Nes mes kalbame ne apie grupės žmonių teisės, o apie kiekvieno atskiro žmogaus teisės. Ir ar kiekvieno to žmogaus teisės yra užtikrinamos, yra garantuotos. Kita vertus, dokumente sakoma, kad teisės garantuotos, tai turi būti pateikti ir tokių teisų garantijų įrodymai. Mes tikrai analizuosime padėtį, bet mums reikia pirmiausiai sulaukti Prancūzijos atsakymo prieš imantis tolesnių veiksmų ir aš manau, Prancūzijai turi būti suteikta teisė atsakyti į tuos konkrečius klausimus, kuriuos jiems uždavėme. Ačiū komisijos nariai. Pone Ador, norite pridėti? Na, jūs, aš minėjau Len, e, Suomiją ir jūs prašėte paaiškinti. Taip, gegužės mėnesį vyko susitikimas ir pagrindinis klausimas buvo koks. Uh, Romų bendruomenės klausimas. Mes esame labai patenkinti, kaip sėkmingai Romų bendruomenė yra integruota kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš noriu dar kartą pažymėti, kad remiantis būtent tomis pažangos pasiekusiomis šalimis kaip Suomija, galima daug ko išmokti. galima išmokti, pavyzdžiui, kaip organizuojamos bendros mokyklos, kaip yra tikslinis, tikslinė plėtra užtikrinama, kaip yra mokomi žmonės, kad įgytų įgūdžių būtinų tose sritise, kuriuose vystimosi lygis nepakankamas. Taigi iniciatyvos yra be kitako susijusios ir su užimtumo didinimu bei skurdo mažinimu. Pana Gensen užsiminė ir apie kitas įvairiose pasaulio dalyse vykdomas iniciatyvas. Taip dabar yra mikrofinansavimo galimybės, mikrokreditų suteikimo galimybės. Ir aš manau, kad tą galimybę, galima, tą galimybę būtų galima gerai išnaudoti tam, kad būtų užkirstas kelias skurdui. Kitas dalykas yra um, bažnyčios vaidmuo. Kalbėjausi su vienu kardinolu ir manau, kad bažnyčia galėtų taip pat ištiesti Romams pagalbos ranką, bet tai tik tai kelio pradžia. Mes dar nepažengėme toli jo, bet aš manau, kad reikia imtis visų įmanomų priemonių, skaitant tai, kad reikėtų pasitelti ir bažnyčią. Bet neturėkime iliuzijų. Problemos per dieną neišspręsim. Problema tvinko keletą dešimtmečių kaip pulinys. Ir aišku, mes rengiame programas, mes stengiamės išnaudoti visus įmanomus finansavimo būdus tom problemams spręsti, bet greitų rezultatų nebus. O dabar antrasis etapas, ponas Figarelio iš e, užimtumo komiteto. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visai suprantama, kad smerkime Prancūzijos ir kitų šalių veiksmus Romų atžvilgio. Labai susidomėję sekame, kas vyksta šiuo atveju, pirmiausia, iš teisinės perspektyvos. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Sureaguosiu į tai, ką prieš keletą minučių pasakė komisarė Reding. Būtent, kad negalime kalbėti tik gražiais žodžiais, jų nepakanka, reikia ir veiksmų. Bet kad galėtume imtis veiksmums, reikia politikos krypčių, kurios akcentuotų užimtumą, kovą su skurdu, kovą su neligybė tada visi piliečiai jausis integruoti ir mes e, nepasitelksime e, Romų klausimo, bandydami nukreipti dėmesį nuo socialinių problemų. Antras dalykas. E, reikia politikos krypčių, kuris, kurios kurtų integravimą, ne tik įtraukti, bet kultūrinį, ekonominį integravimą tų žmonių. Ir galiausiai pateiksiu klausimą. Kokiu turite konkrečių planų šioje srityje? Ponas Bronks, vieną minutę. Ačiū. Žmonės buvo gražinti iš Prancūzijos ir jie buvo Romai. E, taigi daroma prie laida, kad dėl to, kad jie Romoje buvo išvaryti šalies, e, o Prancūzija savo, kad jie nieko neužsijėmė ir dėl to buvo išvaryti. Ir socialistų frakcijos labai tolerantiškas vadovas pavadino Romus mažumą. Per plenarnę sesiją jis sakė, kad Romus ir kitus, kitas mažumas reikia integruoti. Ir buvo kalbama apie tai, vis tik tai kai kas pastebėjo, kad e, Romai kartais yra susijęs su tam tikrais nusikaltimais. E, praeitą savaitę aš paklausiau per Lybo, Lybę posėdį, ar e, nėra Romai susijęs su žmonių grobimu. Dabar planuojama labai daug išleisti pinigų Romų integracijos klausimų. Taigi tiek. Nutraukiamas kalbėtojas. You <laughs> Dėkoju, kad pasirinkote nutraukti klausimą. Pone Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė romų problemos akivaizdoje tapo aišku jog prancūzija neperkėlė laisvo darbuotojų judėjimo direktyvos nuostatų į savo nacionalinę teisę. todėl noriu paklausti gerbiamo komisaro ar neatsitiks taip kad dar po kokio nors skandalo paaiškės jog ir daugiau kitų direktyvų šalys narės neinkorporavo į savo teisinę sistemą. ar tai reiškia kad komisija neturi pakankamai svertų tam kad galėtų stebėti situaciją vykstančią e, šalyse narėse dėl direktyvų perkėlimo? gyvenimo. Be to, kartu noriu atkreipdėmėsi, jog buvo iš tikrųjų daug programų, buvo daug lėšų skirta ir europinių, ir nacionalinių valstybių, bet Romų integracija neįvyko Kaip manot, kodėl ir ar neatsitiks taip, kad mes dabar vėl pakalbėsim, praeis 50 metų, gal netiek nereikės, sakysim, dėja, sorry, vėl mums nepavyko ir vėl kursim naujas programas ir taip toliau. Ir kaip Jūs manot, ar įmanoma reali Romų integracija be palankios viešosios nuomonės formavimo pačių Romų bendruomenės atžvilgių? Ačiū. Thank you, Mr. Ensiu. Kolega Enčiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leistumėte, ką pasakyti, 10 minučių galėčiau atsisakyti visą eilę iškeltų klausimų. Juos uždavė kolegos dėl Rumunijoje iškilusių Romų problemų. Aš esu iš to šalies. Jeigu turėčiau tiek laiko, tikrai atsakyčiau. Pareikia, paruošiau daug dokumentų ir jeigu ponia komisarė norėtų, galiu jai pateikti tuos dokumentus, kad ji galėtų turėti daugiau informacijos. Svarbu yra štai kas. Šią problemą spręsti yra tikrai nelengva. Kodėl? Todėl, kad ta problema taip ir nebuvo iki šiol aiškiai apibriešta. Nuolatos buvo sakoma, kad kilmė šioje istorijoje yra kalčiausias dalykas ir bet koks bandymas apibriežti romų problemą nacionalinėme kontekste baigdavosi nesėkme. Paimkime Prancūzijos veiksmų pavyzdį. Na, moralinio pagristumo, socialinio ar sociologinio pagristumo tie veiksmai neturi jokio. Mes remiame ponę komisarę ir komisiją, priemusią puikų sprendimą ir siūlome pradėti prieš Prancūziją procedūrą dėl ES teisės pažeidimo Ir tiesiog tai būtų pavyzdys, kuris atgrasytų kitos ES valstybės, kurios galėtų norėti laikytis Prancūzijos pavyzdžio. ES turėtų e, vykdyti ES lygmens politiką šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Jūs pona Akolino, pas, Akolino pasikėtėte pranešėjų šio klausimu, tad aš minutę pasisakysiu. Ši, ši problema iškilo ne šiandien, įskaitant Prancūziją. Ir ne tik su Romais įkyla, bet ir su kitais ES piliečiais. Jiems taip pat yra pasitaikę, kad jiems draudžiama, pavyzdžiui, e, draudžiama kalbėti savo gimtają kalbą, jie buvo apkaltinti e, bendrai pačiais įvairiausiais dalykais. Norėčiau pasakyti, kad svarbiausi ES principai ir žmogaus teisų principai E, būna pažeidinėjami, taip nutinka ir tokiais atvejais reikėtų elgtis ryštingiau. Labai gaila, bet yra tokių valstybių narių, kur romų problemų nėra, kur nėra mažumų problemų. Kodėl? Todėl, kad tos valstybės neigia tų mažumų ir tų mažumų problemų egzistavimo faktą. Pavyzdžiui, e, jeigu kalbame apie šią problemą, tai galėtume pasakyti, kad vyksta savotiškas gaisrų gesinimas, bet juk mes nekalbam apie gaisrą. Tiesiog kalbėkime apie tai, kad valstybės narės tikrai neturėtų norėti pažeisti ES teisės aktų. Dėkoju, kolega Boskurt. Dankjewel, Anna. Uh, ja, uh, mevrouw Reding, ik had nog een vraag uh, gewoon voor... Na, taip, ponė Reding, aš turėjau klausimų, norėjau gauti daugiau informacijos. Jūs minėjote, kad atskirus atvejus nagrinėjote, tačiau problema yra štai kokia. Buvo susidurta su kolektyviniu žmonių išsiuntimu iš šalies atveju. Ar tokiu atveju negalime teikti, kad buvo pažeistos taisyklės. Galiausiai tas cirkuliaras, tas aplinkraštis rūpiučio mėnesį paskelbtas ir rugsėjo 15 pakeistas. Laiko praėjo nemažai, ir žmonės buvo išsiųsti aiškiai, žinot, kad buvo remtas jų etninė kilme. Jūs individualiai ketinate kiekvieną atvejį nagrinėti ir ar kiekvieną kartą remsitės tuo aplinkraščiu. Nes jis labai aiškiai rodo, kad susidurime su diskriminacijos atveju. Kiitoksia. Haluaisin. Kolegija Konsari, norėčiau pridėti du dalykus prie šių diskusijų. Mes čia kalbame apie tai, kad svarbu pagerinti Romų padėtį. Tačiau privalu neužmiršti, kad ES piliečiai šiuo metu matuos ES patikimumą. Ne pirmą kartą ES komisija turi imtis atsakomybės ginti svarbiausius ES principus. Seniau ES komisija gynė konkurencijos taisyklių taikymą, vidaus rinkos taisyklių taikymą, buvo numatytos procedūros visam tam. Ir tai yra puiku, tačiau pirmą kartą matome, kad susidurėme su tokia procedūra, kuri paliečia iš esmės ES pagrindus. Jūs minėjote tai, kad Suomija yra ta šalis, kur Romai yra traktuojami pavyzdingai. O kaip su Romų traktavimu kitose valstybėse narėse? Da, aš manau, kad komisija turi užtikrinti, kad ES principų laikomasi. Ačiū, ponė Papadopoulos, prašau. Κυρία Ρέτινγκ, σα έχω ακούσει αυτέ τι μέρε και ενθουσιάστηκα από τη δυναμική παρέμβασή σα. Dėkuoju. Išklausiau jūsų komisarė Reding ir man susidarė toks pat įspūdis kaip ir jums. Jūs sakėte, kad žmogaus teisės turi būti užtikrintos ir Romams, dar pasakyčiau, ir kitoms grupėms. Yra daug kitų mažumų. Uh, Kalbėjote apie laisvą asmenų judėjimą. Aš esu iš Kipro labai dažnai. Daug, daug kalbama apie judėjimo laisvę, tačiau egzistuoja demokratijos deficitas, trūksta demokra, demokratijos, yra tam tikri negeri mechanizmai, nepakanka ES taisyklių e, šioje srityje. Turime ir pagrindinių teisų hartiją. Uh, bet ji ne viską užtikrina. Taigi norėčiau paklausti jūsų, iš kur jūsų optimizmas, man atrodo, reikia galvoti apie praktinius sprendimus, kaip tuos principus įgyvendinti, kaip visas jūsų viltis ir optimizmą įgyvendinti. Jūs kalbėjote uh, gražiai, kalbėjote apie gerus principus, bet viską reikia praktiškai pritaikyti, nes kitaip mes tik tai uh, laukiame, kol bus įvykdytas teisingumas, kol viskas bus daroma teisingai, bet nieko nesulaukėme. Gerbiamas pirmininkė. Labai gerai, kad pavasarį komisija ir komisarė Reding pareikalaus konkrečios informacijos apie tai, kaip pinigus leidžia valstybės narės. Mano nuomonė labai svarbu bus e, tai, kad valstybės narės turės pateikti ir papildomos informacijos e, apie struktūras ir institucijas, kurių pagalba jos e, skirsti lėšas prae, per praėjusius laikotarpius. E, tokiuose šalise kaip Bulgarija buvo panaikintos tam tikros struktūros, kurios buvo labai svarbios Romų gyvenimui, pavyzdžiui, demografinės plėtros agentūra. E, Man atrodo, kad tos e, tokios institucijos yra labai svarbios, jos naikinamos užuot jas sustiprinus, kad jos galėtų dirbti geriau. Ir taip pat reikėtų pasižiūrėti konkrečius skaičius, kiek išleista pinigų, bet vien to nepakaks, mums reikia ir daugiau informacijos iš valstybių narių. Dabar ponia Gomeš. Norėčiau pasakyti komisijos atstovams ir komisijai, kad svarbus sprendimai buvo priimti šiandieną. Mes negalime kovoti už žmogaus teisų tvirtinimą visame pasaulyje, jeigu neužtikriname šių teisų savo ES piliečiams. Mes e, mano šalyje naudojamės ES lėšomis, siekdami integruoti Romus ir tai e, daroma sėkmingai E, Europos Sąjunga skiria lėšų tarpininkams, kurie toliau dirba integravimo ir įtraukties srityje. Man regis, mums reikia politinio ryšto, kad sėkmingai dirbtume. Ir norėčiau paklausti komisarės, ką jos nuomonė galima padaryti, kad būtų galima įtraukti prezidentą Basesų, kuris padarė nepriimtiną pareiškimą apie Romų integravimo sunkumus jo šalyje egzistuoja tam tikri prietarai, nusistatymai jo pareiškimas ir ką galima pasakyti. Dabar žodis komisarams. Pone Reding, man atrodo, kad mes visi kartu galime e, susitelkti ir ne žengti atgal. Visos valstybės narės turi veikti. E, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio yra šalis, turės pasisakyti ir pasakyti, kokias turi priemonės. Bet kad galėtume pasinaudoti tomis priemonėmis, mes turime turėti labai aišku teisinį atvejį. Todėl aš 2011 metais vasarį nutariau pasižiūrėti į visų valstybių narių padėtį būtent į tai, kaip jos įgyvendina ar neįgyvendina e, laisvas menų judėjimo direktyvą. Tai yra ne, tik bet ko, ne bet kokia direktyva, bet direktyva, kuri yra susijusi su žmogaus teisėmis, su mūsų vertybėmis. Tai nėra e, direktyva, kuri, kaip kartais sakoma, panaikina uh, šalių galimybės veikti prieš asmenį, kuris nusikalsta ar blogai elgesi. Ne. Direktyva labai aiškiai sako, kokios yra priemonės, kokios e, gali būti pritaikytos valstybėje narėje e, prieš e, asmenį praleidžiant tris mėnesius šalyje, prieš pasibaigiant tam laikotarpiu arba pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui. Bet kiekvienas ES pilietis taip pat turi e, teisę į procedūrinės taisyklės, kurios asmenį gina, jeigu, net jeigu tas žmogus yra kaltinamas nusikaltimu ar pažeidimu. Ir mes turime užtikrinti, kad visos tos taisyklės būtų taikomos net ir tarp valstybinių mastų. Ir vienas iš svarbių elementų, kur, apie kurį dabar galvojame, Mes e, turime užtikrinti būtent, kad mūsų kontinentas būtų teisingų e, kontinentų ir kad tai būtų realybė ir kad nebūtų diskriminuojamos kokios nors piliečių grupės. E, mes turime dabar naują aplinką, turime Lisabonos sutartį, kuri numato priemonės teisingumo e, srityje, taip pat turime pagrindinių teisių hartiją, kuri galioja visais lygmenimis ir mes turime e, tarti svarų savo žodį. Jūs parlamentas, mes komisija, visi turime sakyti, kad tie dalykai yra svarbus. Ir iš tikrųjų būtų labai nemalonu girdėti, kad komisija e, nusilenkė, pasitraukė ir nebesėmė nieko. Ne, priešingai komisija kaip kolegija politiškai ėmėsi žingsnių ir tai yra labai stiprus simbolis. Nenuvertinkite e, šio komisijos šiandieninio veiksmo svarbos komisija e, turi taikyti taisyklės, ji negali paprasčiausiai veikti šiaip sugalvojusi, ji taiko taisyklės. Mes pasižiūrėjome, kad dėl direktyvos įgyvendinimo turime galimybę veikti ir nutarėme veikti. Galbūt e, problema rytoj bus išspręsta E, kaip ir kitų valstybių narių atveju. Tai jeigu bus problema išspręsta, tai mums nereiks kreiptis į teismą. Procedūra, kurią pradėjome, yra ilga. Ir aš tikrai tikiu, kad procedūros, kurios prasidėjo šiandien ir rytoj, ne, kad su jomis nenueisime iki pačios pabaigos, kad neprireiks eiti iki pabaigos. E, valstybės narės gali per penkis mėnesius išspręsti e, egzistuojančias problemas, pašalinti jas ir jos turi tai suprasti. O dėl diskriminavimo mes turime e, labai gerai patikrinti faktus. Dėl to paprašėme labai tikslių detalių, ne dėl teorinių dalykų, o ir ne, ne politinių patikinimų, bet paprašėme paaiškinimų dėl skaičių, dėl duomenų kurie parodytų, kaip valdžios veiksmai yra susiję su atskirais piliečiais, kaip yra vykdomi tie valdžios veiksmai. Mes paprašėme įrodančių dokumentų, įrodančių tam tikrą elgesį, įrodančių, kad tas elgesys buvo teisingas. Mums e, pa, įprasti politiniai patikinimai dabar jau nebėra pakankamas dalykas, mes tą aiškiai pasakėme ir uh, laikykite tai labai svarbių žingsnių į priekį. Ir pasižiūrėkite, kad mes kaip komisija taikome e, naujosios sutarties sąlygas. Anksčiau jūs to nematėte. Kodėl? Todėl, kad anksčiau prieš hartiją, prieš sutartį mes tokių galimybių neturėjome. Dabar pasikeitė visa aplinka ir mes turime naująją aplinką pritaikyti praktiškai ir tikiuosi, kad visos institucijos žengs tą pačią linkmę. Dėkuoju dabar komisaras Santor. Na, norėčiau dar porą žodžių pridėti šias diskusijas. Dabar yra vienas iš esminių tokių klausimų, kodėl mes diskutuojame apie situaciją Prancūzijoje ir kodėl komisija reaguoja taip, o ne kitaip. Daugelis ES piliečių net iki tol daugiau dėmesio skyrė Romų klausimų, negu jos skirdavo iki šiol. Tiesiog žmonės gatvės reikalavo, kad būtų uh, įmamas į veiksmų, nes buvo susidurta su nusikalstamumo atvejais, su mes matėme, kad problemų kyla ir kad žmonės apie jas kalba. Ir mes norėjome imtis platesnių socialinių priemonių, integravimo priemonių. E, mes žinome, kad kartais tos priemonės, jūsų suromas gali pasiekti 5 ar 10 procentų gyventojų. Kai dėl švietimo, tai mes manome, kad tai yra labai veiksminga integravimo sritis sritis. Kol kas Romai ne visada buvo tinkamai švietimo sistema integruojami. Mes matome, kad tai turi ypatingų e, ypatingą gerą poveikį integruojant juos į darbo rinką. Daugiau negu 14 procentų Romų yra pavykę sėkmingai integruoti. Buvo patirta ir nuostolių, tai yra stambus ekonominiai jų e, nuostoliai, kadangi integracija nevyko taip, kaip reikėtų. Taigi Turime daugelį priežasčių - socialinių, etinių, politinių ir ekonominių priežasčių, kodėl mes šį klausimą keliame. Norime, kad jis būtų keliamas vipusiškai ir aiškiai, be jokių sąlygų. Manau, kad tuo šios programos skiriasi nuo ankstesnių. Ir yra numatytos sąlygos, kurių tikslas yra atsižvelgti į, realiją, į socialinės realijas. E, yra, skiriam, yra teikiami siūlymai socialinio e, fondo lėšų panaudojimui. Aš nebijau, kad bus prarastas koks nors pagreitis. Nemanau, nes viešoji nuomonė duomisi dabar šiuo klausimu, nes tuo socialinės programos taip lengvai neišnyks. Krizė tebe purto ES ir tų socialinių problemų tebe išlieka. Aš kalbėjau su Vengrijos vyriausybės atstovais. Vengrija pirmininkaus tarybai kitą pusmetį. Yra ketinimų ten renkti naują politiką skirtą Romų integracijai. Taigi Jau žinome, kad e, galime šiuo klausimu bendradarbiauti su būsima valstybė pirmininkė Europos Sąjungoje. Visa tai padeda geriau informuoti, e, sustelkti prie kultūrinės tam tikros veiklos. Aš norėjau pasiūlyti pažiūrėti filmą, kuris neseniai buvo susuktas Vengrijos rytuose. Ir siūlyčiau tiems, kurie laiko turi tą filmą pasižiūrėti. Mes žinome, kad administravimo požiūrių taip pat buvo pasiekta ne tik pažangos, bet ir atvirkščiai, kad buvo ne viskas daroma taip, kaip reikia. Mums svarbu dirbti su socialiniu fondu. Ir čia gali iškilti tam tikrų problemų. Administratoriai, kurie buvo paruošti dirbti su socialiniu fondo lėšomis, neteko savo darbo ir dabar, aišku, kyla sunkumų vėl ieškant kvalifikuotų žmonių. Aš galiu pasakyti, kad Bulgarijoje susitikau su ministro pirmininko pavaduotoju ir buvau patikintas, kad situacija vietoje yra kontroliuojama, kad yra dirbama, kad laikomasi to požiūriu, kuriam pritarė komisija. Kai dėl Rumunijos ir jos vyriausybės spalio mėnesį turėsime progą susitikti, nes vyks konferencija spalio mėnesio viduryje, tai bus aukšto lygio konferencija, ten dalyvaus ir prezidentas Basesku, ir, ir vyriausybės nariai, kurie išdėstė savo poziciją šiuo klausimu. Taigi dialogas vyksta rimtas su suinteresuotomis šalimis ir tai mums reiškia tikėtis, kad pažangos artimiausių metų pasieksime. Ačiū. Ačiū. O dabar pradėsime trečiąjį klausimo etapą. Pirmiausia, užduos klausimą ponas Klais. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti, ar komisijos narė Reding atsiprašė Prancūzijos vyriausybės už tą groteskišką iš tiesų palyginimą su antruoju pasauliniu karu. Žiniasklaida apie tai rašė, bet norėčiau iš jos išgirsti. Taip pat noriu paklausti, kokias kitas ketinate valstybės narės tirti. Noriu paklausti, ar ketinate skelbti, kiek ir kaip buvo panaudotos ES integracijos lėšos Romų integracijai pagal konkrečias šalis, nes iš tiesų Bulgarijoje ir Rumunijoje tos pro problemos yra daug rimtesnės negu kitose šalise ir labai įdomu, kaip ten panaudotos lėšos. Bet šioje diskusijoje pasigendu štai ko. Niekas nekalba apie tai, kad pačios Romų bendruomenės, patys Romai turi būti atsakingi. Taip, yragi pakankamai daug nusikalstamos veiklos su jais įėjama, taip pat verčiami vaikai ilgetauti. Ką jūs darote, kad taip nebūtų? Kitas klausimas. Aš manau, kad tai ne Prancūzijos problema, o visos Europos problema, todėl priemonių reikia imtis Europos lygių. O teisiniai veiksmai prieš Prancūziją ar jos padavimas į teismą tikrai neišspręs pačios problemos. Tiesiog mes pasuksime kelių įvairių neteisybių. Tai tos priemonės, kurių ėmėsi Prancūzija, buvo diskriminuojančios, imtasi tik prieš vieną bendruomenę tokią ir galima paklausti, o kodėl taip įvyko būtent su Romų bendruomenė? Kokios to priežastis? Jeigu valstybės narės turi tam tikras prievolės, Tai beje ir paskirties valstybės turi padėti bendruomenėms integruotas. Sakyčiau, kad visas šis reikalas rodo, kad tarsi Prancūzija tampa ksenofobijos ir rasizmo šalimi, bet tai visiškai nesažininga išvada. Kita vertus, jokie teisiniai veiksmai šiuo atveju prieš Prancūziją nepadės įspręsti problemos. Taip, yra pagrindinės laisvės. Vaikai turi teisę gauti mokslą. Vaikai turi teisę neelgetauti. Kiekvienoje valstybėje narėje yra socialinės apsaugos sistemos, tačiau nepriklausomai nuo vienos ar kitos valstybės narės turtinės padėties yra labai daug problemų susijus. Nepakanka priimti vien tik tai teisinį sprendimą. Reikia pripažinti, kad Jeigu neįspręsime esminių priežasčių problemos, tai tada ta problema persimes į kitas šalis ir niekas jos nepajėgs išspręsti. Kitas klausimas. Pone komisijos narė, aš taip pat norėčiau Jums, komisijos narė Reding, padėkoti už tai, kaip Jūs tvarkitės, esant tokiai nelengvai situacijai. Ir aišku, tai, ką teigia Prancūzijos vyriausybė, kelia nerimą. Ir ne tik dėl deklaratyvių dalykų. Prancūzijoje kilo pasipiktinimo bangos dėl vyriausybės veiksmų. Ir, jos ne, ir piktinimuosios negali kilti, nes negerbiamus pamatinės žmogaus teisės. Bet aš manau, kad nepakankamai priemonių imamasi. Rūpiučio 13 dieną aplinkraštis buvo pataisytas penktą, bet jo priemonės tai nepanaikintos, nes būtent tos pačios priemonės buvo taikomos ir vėliau. Aš manau, kad be kita ko aplinkraštis pažeidžia ir ES pamatinės teisės buvo duotas nurodymas policijos vadovams likviduoti Romų stovyklas, bet taip yra pažeidžiamos nusavybės teisės ir kitos teisės. Turiu pasakyti, kad policijos prefektai ir policijos vadovai ypač prašė spręsti nusavybės problemą. Tačiau aplinkraštė taip pat reikalaujama kad neteisėtai sukurtos stovyklavėtės būtų sunaikintos. Mes žinome, kad išsiuntimo a, nurodymas yra nedelsiant vykdomas, kai kalbama apie Romus. Ir kodėl jums, ponia komisijos narė, nesikreipus į atitinkamų miestelių merus, kad jie jums pateiktų įrodymų 13 rugsėjo aplinkraštis pažymi, kad yra 441 stovyklavietė sunaikinta. Nemanau, kad Prancūzijos valdžiai būtų sudėtinga sudaryti tų stovyklavičių sąrašą ir taip pat pateikti sąrašą žmonių, kurie buvo deportuoti. Ir atsiprašau, ponė pirmininkė, kad ilgai kalbėjau. Pone Vandertok. Pone pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpiau negu mano kolegė. Pone komisijos narė, Reding. Prancūzijos vyriausybė visai teisė taip pasinaudojo nacionalinę teisę ir gal reikėtų nustoti ją kritikuoti. Dabar komisija uh, sako prancūzijai, kad jie turi keisti nacionalinę teisę, bet tai yra įžeidimas ir be kita ko rinkėjų įžeidimas. Jeigu jūs norite patraukti baudžiamojo atsakomybę Prancūziją, tai kreipkitės į Prancūzijos teismą. Turime galų gale gerbti teisės viršenybės principus ir turite kritikuoti tos šalies įstatymus tos šalies įstatymuose, o ne galite jų kritikuoti nacionalinės teisės iš Europos komisijos pozicijų. Valstybė yra suvereni ir veikia kaip suvereni, o atsižvelgiant į palyginimą su antruoju pasauliniu karu, tai man atrodo, poena komisijos narė prarado realybės jausmą. Ir kaip buvo galima apskritai tai, kas vyko Prancūzija, palyginti su vienu baisiausiu antrojo pasaulinio karo nusikaltimu. Aš nemanau, kad tokie pasisakymai padeda nacionaliniams vyriausybėms veikti. Dėkoju. Aš pasigėdau lyties aspekto šiame dialoge ir norėčiau, kad būtų pakvestos bebalsės e, Romų moteris ir papasakotų apie tai, kaip masiškai buvo pažydinėmos jų žmogaus teisės, kaip jos kenčia nuo diskriminacijos e, ir kaip jos yra diskriminuojamos, kaip jos gyvena savo bendruomenėse. Norėčiau, kad jos e, kad išklausytume mergaičių istorijų, kurioms neleidžiama eiti į mokyklą, nes jos turi likti namie su broliais e, seserimis ir rūpintis namais, taip pat kurios yra verčiamos turėti lytinius santykius, e, tekėti ir gimdyti vaikus labai ankstyvame amžiuje, o tai trukdo jų išsilavinimui tai aiškios kliūtis jų socialiniai integracijai. Norėčiau, kad būtų galima išgirsti jų pasakojimus apie mas masinė prekyba žmonėmis, e, prostitucija. Norėčiau, e, kad jūs atsižvelgtumėte į tai, komisarė. Mes turime galvoti apie privatų, privačią sferą, e, privačius veiksmus valstybė taip pat turi apie tai galvoti ir ES turi pozityvę prievolę veikti prieš tokį masinį žmogaus teisų pažeidinėjimą. Ačiū. Selmer, ačiū. Mes kalbame apie žmonės, kurie kitų žmonių žemėje pasistatė nelegaliai stovyklas ir jie yra išvaryti iš ten dėl to, kad jie nėra. Uh, kad jie. Ne, Jungtinėje karalystėje turime daug problemų ir mes visą laiką dabar kalbame apie Romų diskriminavimą. O kaipgi yra su žemės savininko teisėmis? Tos žemės savininko, kurioje neteisėtai pasistatomas vagonėlis, pavyzdžiui, keliaujančių Romų. Jūs komisijos narė kalbate apie tai, kad reikia apginti Romų teisės. Ar tai reiškia, kad jūs pritarėte tam, kad Romai neteisėtai svetimoje žemėje jiems nepriklausančioje statytų stovyklavietas. Tai galų galia apie ką mes kalbame, gal reikia ginti vis tiek ir nuosavybės teisės. Bet jeigu mes kalbame apie Romų integravimą, reikia jų pačių paklausti, ar jie patys nori integruotis, ar jie nori turėti darbą, kur reikia dirbti 8 valandas. Ar jie nori sėsliai gyventi? Man atrodo, mes ne iš to galo problemą sprendžiam. Ačiū. Dėkuoju. E, dar turime laiko baigiamiesiems pastebėjimams. E, komisarė Reding, žodis Jums. Pagal Prancūzijos vyriausybės e, paaiškinimus 80 procentų žmonių, kurie gyvena taip vadinamose neteisėtose stovyklose, yra prancūzai. Antras dalykas, turime teisės aktus visoje Europoje, nacionalinius Europos masto, ir jie leidžia vyriausybėms imtis veiksmų prieš nusikalstamą elgesį. Tie teisės aktai yra taikomi asmenims, bet negali būti taikomi žmonių grupėms. Aišku yra tai, kad Europos direkt direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Tai nėra pasirinkimas, tai yra prievolė. Komisija neturi pasirinkimo taip pat, ji privalo užtikrinti, kad taip ir būtų padaryta. Ir būtent dėl šios konkrečios priežasties e, buvo nuspręsta imtis šiandieną pažeidimo procedūros. Ta nusprendė komisija. Tai yra įprastas būdas, pagal kurį veikia mūsų institucijos. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad sprendimas apie tai, dėl to, kas yra ar nėra Europos teisė, nėra komisijos sprendimas. Tai yra sprendimas, e, kurį priima teisės aktų prieimėjai. Tai yra e, ministrų taryba, kitaip tariant, e, visos valstybės narės, kurios sutarė dėl teisės aktų su Europos parlamentu. Būtent taip Europoje e, priimami teisės aktai. Jie yra bendrai e, suderinami tarp valstybių narių, jiems pritarė valstybės narės ir valstybės narės turi juos taikyti paktą sunt servantą. Pagal šį principą reikia veikti, nes tai yra mūsų institucijų funkcionavimo pagrindas, o komisija gali imtis sprendimo tik tai vadovaudamasi teisės aktais. Ta komisija Prancūzijos atžvilgių ir ketina daryti taip pat ir kitų valstybių narių atžvilgių. Aš tikiuosi, kad visa ši sumaištis mus pamokė vieno dalyko. Dabar kiekviena vyriausybė turi jaustis atsakinga už tai, kad būtų imtas veiksmų prieš skurdą, tai nėra susiję tik su Romais. Visi turi suprasti, kad reikia imtis veiksmų prieš moterų diskriminaciją. Romų bendruomenėje šis reiškinys labai paplitęs ir mes tai žinome. Viena iš priežasčių, kodėl labai svarbu vaikais pradėti rūpintis kaip galima anksčiau, yra ta, kad daug romų vaikų, ypač mergaičių, negali gauti įsilavinimą, negali eiti į mokyklą ir dėl to labai svarbu įtvirtinti tuos dalykus. Ir dėl to mano minėta darbo grupė pasižiūrės, kaip yra čia panaudojamos lėšos. E, šios darbo grupės išvados bus pateiktos ne kitais metais, o šių metų pabaigoje. Ir bus pateikti pasiūlymai išvadų pagrindų po to, kai jas pamatysime. Noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas taip pat e, ėmėsi reikalo iš esmės. Iš esmės, mes turime pagalvoti, kaip galime veikti kartu, kad ši nežmogiška, nežmoniška e, Romų mažumų situacija kaip nors e, pagerėtų ateityje. Sutinku su visais tais, kurie labai realiai kalbėjo, kurie sakė, kad tai yra problema, kuri trunka šimtmečius. Tai yra problema, kurios negalima išspręsti sprendimais sprendimu, kurį, tars, tarkim, priimtume čia. Bet tai yra problema, kurią galėsime išspręsti, kai visi prisims įsipareigojimus. Tai reiškia e, mąstymo būdo keitimas, darbas tam, kad išsaugotume kitą tas ateities Romų kartas, tų žmonių, kurie dabar yra dar vaikai, mąstysenos keitimas galėtų šiek tiek e, kitaip nukreipti jų gyvenimą. Mes tai, ką darome čia, yra pagrystas sutartimis, o sutartis yra pagrystos e, bendra Europos žmonių valia nuo šeštojo dešimtmečio. Mes e, norime e, kurti savo bendrą ateitį pagrįstą vertybėmis. Ir tos vertybės yra pats svarbiausias dalykas mums. Apgailestauju, kad praeitįje apie vertybės kalbėjome nepakankamai ir tikiuosi, kad nuo šiol vertybės mūsų politiniuose veiksmuose, teisės aktuose, jų rengime, pritaikime e, visuomet atsispindės. Ir čia jūs galite pasikliauti komisiją. Mes tas vertybės labai akcentuosime savo darbo tvarkėje kaip ES pagrindą. Tai yra prievolė, o ne tik galimybė rinktis ir jos turi būti užtikrintos visiškai visiems. Ačiū, ponia komisarė. Na taip. Norime padėkoti, padėkoti už pastangas susitelkti prie esminių klausimų ir už pastangas pateikti suprantamus atsakymus į šiandieną užduotus klausimus. Komisarui Andor žodis apibendrinimui. Ponas Andor, dėkoju. Norėčiau užduoti, norėjau atsakyti vieną užduotą klausimą. Ar Romai turi būti integruoti? Tai yra iš tikrųjų svarbus klausimas ir aš manau, kad teisingai reikia suprasti, ką mes vadiname įtrauktimi ar integracija. Ir turime iš Romų pusės pažiūrėti šio klausimo visus aspektus. Mes neketiname kurti vienalytės visuomenės, mes pasisakome už įvairovę, net kalbėdami apie integraciją ir įtraukti. Aišku, mes kalbame apie tokią visuomenę, kurioje įvairovės bus Tačiau kalbame apie tai, kad visuomenė turėtų, galėti, turėtų galioti vis, visuotinos teisės ir laisvės, neturėtų būti diskriminacijos. Ir tai turėtų būti taikoma visiems žmonėms, visoms tautoms. Na, tiesa yra ta, kad Roma ilgus dešimtmečius gyveno visuomenės nuo šalyje ir centriniuose Balkanuose ir kitur. Lygiai taip pat tenka pasakyti, kad iki de, paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pasikeitimų Romai dirbo, jie buvo daugmaž sėkmingai integruoti į visuomenę. Jie dirbo kvalifikuotą ar nekvalifikuotą darbą, jie dirbo statybose ir daugelis iš jų džiaugiasi dirbdami kolūkiuose tuomet egzistavusi ar lengvosios ar sunkiosios pramonės rytyje. Ir ar jie džiaugiasi praradę darbus? Patikėkit, ne jiem nepatiko, e, jie nesijauti laimingi pamažu būdami stumiami į visuomenės užrybį. Ir paskui jau pasaruosius du dešimtmečius matėme, kaip po truputėlį atsirado ta sudėtinga socialinė situacija, iškilo tiek daug socialinių problemų. Romai papuolė didžiulį skurdą jiems trūko išsilavinimo. Ir ne tik tai jie nemokėjo skaityti ir rašyti, bet jie iš viso nežinojo, kokiomis teisėmis gali naudotis. Tai štai. Iš čia visi ir sunkumai. Mano supratimu svarbu suprasti štai ką. Papuolėme į užburtą ratą. Situacija yra tokia, kad e, vyksta ekonominė recesija, regresija visiems socialinėms visuomenės grupėms tapo sunkiau, iš to kilo daugiau politinės įtampos ir kai kurios bendruomenės tiesiog pateko visuomenės užrybį, o tą užburtą ratą svarbu sugriauti, nutraukti, kad jo tokio nebebūtų. Aš manau, kad galėsime pasiekti pažangos, jeigu visi vienodai suprasime, kokie iššūkiai mūsų laukia ir jeigu ryštingai su tuo dirbsime. Dėkui. Ačiū komisarui. Tai štai. Prabėgo dvi su pusė valandos, baigėsi mūsų posėdis. Pasikeitimas nuomonėmis vyko tikrai intensyviai. O dabar laikas baigiamosioms pastaboms. Užimtumo komiteto pirmininkė suteiksime žodį poniai Beres. O paskui sesiją savo darbo užbaigsime. Pone Beres, ačiū Pone pirmininkė, ačiū gerbiami kolegos už tą bendrą darbo posėdį. Puiku, kad Europos parlamentas šiandien yra įtrauktas į diskusijas. Išklausiau trijų komisarus ir matome, kad komisija yra labai sitraukusi šio klausimo sprendimą. Pirmiausia, akcentuojamos ES vertybės. Pone komisarė, jūs aiškiai pasakėte, kad pagrindinių teisių e, hartijos įsigaliojimas pakeitė padėti iš esmės Europos Sąjungai, tai yra pagrindas, pagrindas imtis ryštingų veiksmų šioje srityje. Aš manau, kad mums tai yra labai svarbu. Mes taip pat matome, kad iš krizės dėja dar neiškopėme. E, krizės kontekste gali atsirasti tam tikrų diskriminacijos ar populizmo refleksų. O mes juk turime remti savo vertybėmis, nes iš krizės neišeisime, iš jos neišplauksime, sugriaunami tai, kas buvo mūsų vertybių pamatas. E, skurdas ir diskriminacija nėra tie dalykai, kuriuos šiandien turėtume propaguoti ir prieš kuriuos neturėtume kovoti. Socialinių reikalų žimtumo komitete mes uh, Labai ryštingai keliame šios klausimus, remsime tas iniciatyvas, kurių bus įmamasi pagal ES strategiją 2020, kad būtų taikomos bandomosios iniciatyvos nukreiptos, kovo, nu, nukreiptos kovai su skurdu. Mes turime pas, užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendyta ši strategija, kuri padės pasiekti konkrečių rezultatų. Ir dar keletą žodžių dėl ES fondo lėšų panaudojimo. Mes savo komitete labai atidžiai seksime, kokią strategiją toms lėšoms panaudoti bus siūloma. Bus keliamas svarbiausias tikslas kovoti su skurdu. Mes iš patirties žinome, jog vieši e, veiksmai, kai jumamasi, e, reikalauja tam tikrų administracinių gebėjimų ir dialogo galimybių su visomis suinteresuotomis pusėmis. Aš suprantu, kad stebėseną vykdyti galime pavyzdžiui, stebėdami kokią nors konkrečią šalį, pavyzdžiui, Rumuniją. Tačiau tą stebėsną galima taikyti ir kitoms šalims, pavyzdžiui, Prancūzijai. Nes e, svarbu, kad vyktų dialogas su visomis bendruomenėmis, o iki šiol to dialogo trūko. Deja, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar, manau, atėjo laikas padėkoti visiems parlamento nariams už dalyvavimą posėdėje, už šį įdomų posėdį. Dėkoju pirmininkaučios Belgijos atstovams. Ačiū pagrindinių teisų agentūros direktoriui ponui Bartonui. Ir tenka pasakyti, kad Europos sąjunga po Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir pagrindinių teisų hartijos įsigaliojimo tapo stipresnė. Mes dabar kalbame apie principus, apie vertybės. Kai kurie iš tų principų ir vertybių buvo e, minėti ne kartą šio posėdžio metu. E, turime teisės normas, kurios yra saistomos. E, nediskriminavimas yra ta norma, kur yra saistanti ir man atrodo, kad labiau negu kada nors svarbu yra, kad komisija atliktų sutarčių sergėtos vaidmenį. Turime naujas taisyklės, naujus principus, turime principus ir, ir taisyklės išplaukiančius iš Lisabono sutarties. Europos komisija dirba jai tenkantį darbą, mes turime dirbti mums tenkantį darbą, diskutuoti šiuo klausimu, priimti rezoliucijas. 2009 rugsėjį mes rezoliuciją priėmėme, o dabar kiekviena valstybė narė turi bendradarbiauti su ES institucijomis, kad būtų galima apibriežti turinį tų mums rūpimų principų, kad būtų galima sėkmingai kovoti su diskriminacija ES, kad būtų galima skatinti socialinę įtraukti ir kad būtų galima dalintis turimą patirtimi. Darbo yra daug, ilgą kelią dar teks nueiti, tačiau aš manau, kad mes prisidėsime prie to siekio, kuris visiems mums turi būti bendras. Šio, ši diskusija bus indėlis į tą siekį. Ačiū visiems.